Okay, thank, thanks for the question. Um, for the parts that we supply, uh, I don't see any reason that uh, we should switch off the, uh, any of the uh, d- devices, any of the um, technologies. But I have obviously, as part of this preparation, read. Žinoma, rengdamas šiam klausimui aš skaičiau, ką daro bendrovės, gamintojai, ką jie teigia per kitus klausimus. Aišku, yra sistemų, kurių mes netikime, kurios galima kažkaip paveikti. Aš suprantu, e, apie ką kalba, tačiau su mūsų detalėmis to negalima padaryti. Ačiū, taip, aišku. Vienas iš dalykų, kuriuos jūs tiek tiekėte, yra kurieja, kurie e, reaguoja su azoto oksidais. Tačiau dažnai bakeliai yra per maži Taigi, kas tiek laiko reikia karbamido tą bakelį papildyti, po kiek kilometrų, kad būtų pakankama jo. Tai naudingas klausimas, geras klausimas, nes daug e, kalbama apie karbamido e, bakus, jų dydį. Norėčiau paaiškinti pirmiausia, mes tiekiame e, tai yra selektinės katalintinius reduktorius dėl ko amoniakas gali tas karbamidas veikti veiksmingai. Jį galima tiekti dviejopai. Tai yra atblų priemonė, du trešdaliai vandens, vienas trešdalis amoniako. Jį reikia įpurkšti į išmetamasias dujas ir kad amoniakas būtų veiksmingas, reikia, kad vanduo išgaruotų. Na, o kitas būdas yra tiesioginė, tiesioginis įpurškimas, amoniako dujinių pavydalų. Tačiau svarbiausia, kad katalizatorius veik veiksmingai reikia amoniako. Amoniako kiekis priklauso nuo azoto oksido kiekio išmetamo iš variklio. Kuo daugiau azoto oksido, to daugiau reikia amoniako. Bakelio dydis tiesiog pasakys jums, kas kiek laiko jį papildyti. Neaišku, kiek yra įpurškiama į išmetamasias dujas. Taigi tas įpurškimas, kuris įpurškimas į išmetamųjų dujų kanalą priklauso nuo to, kiek reikia apdoroti azoto oksido. Tai visiškai nepriklauso nuo e, bako dydžio. Pagal bako dydį galima spręsti, tai, tai reikia jį papildyti kartą per mėnesį, per pusę metų ar panašiai. Tačiau viskas taip ar priklauso ir nuo kilometrų nuvažiuotų kiekio. Ar reikia papildyti po 100 km ar po 10 tūkstančių km, kad galėtume maždaug susigaudyti. Pirmiausia, mes netikime, netikime tų pakelių, tai nėra vienas mūsų produktų, tačiau žvelgiant į tai, kas vyksta rinkoje, mes matome, kad tie bakai yra nuo 8 iki 20 ar daugiau litrų tūrio. Automobilių bendrovės e, sako, kad e, papildymo laikotarpis atitiktų aptarnavimo laikotarpį 30 km, 1000 km. Kitos sako, kad tai yra per ilgai, mes norime, kad jie būtų papildomi per vidurį aptarnavimo laikotarpio. Taigi priklauso viskas nuo bendrovės strategijos. Ir e, tai priklauso nuo jų klientų, e, pobūdžio ir taip toliau. Panas Karinš, ačiū. Aš šiandien taip pat mokausi vieno kito dalyko, tai patinka man. Norėčiau pakalbėti daugiau apie azoto oksidus. Mano, pagal mano suvokimą, čia yra šiek tiek sumaišties, kaip geriausiai vengti šios problemos, nes emisijos, kurios turi poveikį klimatui, yra CO2 emisijos, o azoto oksidas yra taršios, toksiškos emisijos, kurios mums e, kenkia mums belaukiant, kol pasikeis klimatas ar be vengiant to. Gal galite paaiškinti, kaip sumažinti geriausiai azoto oksidų taršą? Ar katalizatoriai yra geriausias priemonė, ar yra niuansų? Ar katalizatoriai yra gerai vienam vairavimo būdui, ar o kitam negerai? Kaip reikėtų geriausiai tai spręsti dizelių pramonėje? Ačiū labai geras klausimas. Čia aš galiu paaiškinti šiek tiek, kaip mes apdorojama šiuo metu azoto oksidus. Pirmoji klausimo dalis. E, tas pusiausvyrą tarp CO2 ir e, azoto oksido e, išmetimo. Taigi, kuo modernesnis variklis, tuo karštesnė jo darbo temperatūra, tuo daugiau yra azoto oksidų išmetama. Taigi sakote, kad yra tam tikras balansas kūro taupimas didėja, tačiau, tačiau daugėja e, azoto oksidų išmetimas. Aišku, jeigu, jeigu pažvelgsime į emisijas e, prieš e, išmetimo dujų apdorojimą. Kai kurios bendrovės nori taupyti kūrą labiau ir CO2, tuomet varikliai išmeta daugiau E, azoto oksidų. Tuomet juos reikia apdoroti panaudojant daugiau veiksmingesnę technologiją. Palyginti su bendrovė, kuri leidžia didesnės sąnaudos kūro, bet mažiau e, azoto oksidų išmetimo. Na, o azoto oksidų apdorojimas. Tai pirmas būdas yra Išmetamų dujų recirkuliavimas, kuomet dalis išmetamų dujų gražinama į variklį, į degimo kamerą, kad sumažintų degimo temperatūrą ir sumažintų degonės kiekį degimo kameroje. Tai automatiškai sumažina azoto oksidų kiekį. Yra įvairių būdų, kaip daryti šias, panaudoti šią sistemą. Mes jų negaminame, nes Yra įvairių mažo, žemo slėgio e, sistemos. Technologija plėtojasi gan greitai. Antra, kalbame apie e, azotoksidų surinkimo technologiją su keraminiais renginiais. Tačiau ši sistema veikia tik tai esant maždaug 400 e, Celsijos temperatūrai. Jeigu į aukštesnė, tuomet azotoksidas vis tiek praeina pro šios filtrus. Na ir be to dar A, e, e, katali, katalizatorių sistemos ECR, jos labai veiksmingos, tačiau jos veikia tuo met, kai išmetimų dujų temperatūra yra maždaug 180 laipsnių Celsijaus su AdBlue e, įpurškimo sistema arba 120 laipsnių su tiesioginiu amoniako įpurškimo dujų pavydalu, o esant žemesniai temperatūrai reikia ir L, EGR ir LNT. Taigi geriausia e, susidarosiu šią problemą turėti visas tris sistemas - katalizatorių, LNT ir e, e, AGR. E Kaip suprantu, kad tokiam sistemoms reikia tam vietos, fizinės vietos automobilyje. Taip, žinoma. Ar tai daugiau mažiau lengviau įdėkti didesnėme automobilyje negu mažesnėme. Aišku, kad didesnėme automobilyje yra daugiau vietos. Paprastai emisijų lygis e, tokio automobilio yra didesnis, nes varikliai būna didesni taip pat, todėl ir poreikis čia yra didesnį tokią įrangą dėkti. Ir trumpas, paskutinis trumpas klausimas. Jūs sakote, perėjimas prie mažesnių kelvinių automobilių sumažino veiksmingumą, sumažino kūros naudojimą. Tačiau e, yra priešinga koreliacija dėl e, azoto oksidų išmetimo, dėl tų mažų automobilių. Na, manau, ma maži autom e, varikliai, jeigu mažas variklis įdėgiamas į didelį, įdedamas į didelį automobilį, jis dirbs sunkiau ir išmes daugiau azoto oksidų, CO2 emisijų bus mažiau. Tačiau variklių dirbant sunkiau, degimo temperatūra bus aukštesnė, todėl E, azoto oksidų išmetimo lygis bus didesnis. Sì, grazie. Ponas Paliučė. Ačiū. Turiu keletą klausimų. Tris, iš tikrųjų. Pagal DGR technologiją išorės temperatūra neigiamai veikia selektyvę katalizatoriaus atvirkuliavimo sistemą. Tačiau ar jūsų technologijų atveju yra išsprendžiama ši problema? Jūs minėjote, kiek e, tai yra naudinga, kalbant apie CO2 emisijų mažinimą, bet norėčiau paklausti, ar duodama, gaunama ir kokia tai kita nauda. Tik tai norėčiau pastiksinti ir supratau klausimą. Jūs klausėte apie EGR ir ar mūsų sistema pagerina EGR prie mažesnės temperatūros. Išorės temperatūrą turiu menyje. Tai aš turėčiau pasakyti, kad EGR sistemų mes neteikiame ir negaminama. Aš kalbu apie sistemas, kurias mes gaminame ir teikiame. Tai būtų NOX gaudyklės ir SCAR, e tai yra katalizatoriaus sistemos. Ir dar viena sistema, bet EGR sistemų mes negaminame ir neteikiame, tai negaliu atsakyti jūsų klausimą apie tai. Taigi, jūsų sistemos. Tas tos sistemos, kurias jūs gaminate, ar jos veikia lygiai taip pat kaip EGR sistemos, ar kitaip? Suprantu, ką turite galvoje. EGR esminis dalykas dizeliniuose varikliuose yra sumažinti NOx išmetalus. Mes EGR sistemų negaminame, bet kitas sistemas, gaudyklės, SCR, katalizatorių sistemas. Tai irgi tokiu būdu NOx dydis yra, sum, kiekis yra sumažinamas. Ir galbūt būtų galima teikti, kad SCR, pavyzdžiui, jeigu katalizatorių sistemoje įdėksime gaudyklę, tai EGR sistemos apskritai nereikės. Thank you. Atsakydamas į septintąjį klausimą e, klausiminę, jūs minėjote kokybę ir konkrečių produktų gyvavimo trukmę ir atsparumą. Ką tai reiškia, kalbant bendrai apie standartus? Ir aš turiu menyje konkrečiai jūsų atsakymą į septintąjį klausimino klausimą. Mes pateikdami šį atsakymą į klausimą, ar teikiame įvairių, įvairaus ilgamžiškumo ir atsparumo e, produktų. Tiesiog tie skirtingi lygiai, kuriuos jūs minite septintame atsakymė, aš norėčiau paklausti apie įvairius emisijų lygius ir kiekius. Tai ką jūs turite mane kalbėdamas apie emisijas, ką norite konkrečiai paklausti? Septintas klausimas. Ten jūs minite įvairius standartus ir produktų ilgamžiškumą. Ir norėčiau tik tiesiog daugiau, labiau, geriau suprasti, ką jūs turite omenyje, pateikdami tokį atsakymą. Taip, Mes teikiame produktus, kaip sakiau, į Amerikos rinką, Europos rinką, Brazilijos rinką, Indijos rinką, Kinijos rinką. Ir visos tos rinkos, jose egzistuoja skirtingi emisijų re reglamentai ir taisyklės. Taigi mes turime teikti produktus, teisingą produktą teisingai rinkai, kad atitiktumėme emisijų taisyklės. Taip pat ten galbūt tose rinkose yra taikomi ir skirtingi ilgamžiškumo reikalavimai. Uh, Ir norėdami išsilaikyti toje, tose rinkose mes turime tiekti produktus su skirtingais ilgamžiškumo reikalavimais įvairiose rinkose. Ir šiam komitetui matyt labiausiai rūpi skirtumas tarp Europos ir Amerikos rinkų. Ir tas klausimas, kadangi kilo ne kartą, tai, tai ir išryškėjo. Ir aišku, teisės aktai skiriasi Europoje ir JAV. Ir dėl to ir techniniai reikalavimai skiriasi e, įvairių produktų, kuriuos teikiame savo klientams. Nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą. Ačiū. Ir dar vienas klausimas. Jūs kalbėjote apie sukauptą patirtį Kopenhagos konferencijoje ir norėčiau paklausti, ar yra skirtumas tarp mažų ir didelių vidutinių sistemų, būtent pasitelkiant patirtį sukauptą Kopenhagoje. Kokia būtų jūsų išvada? Kopenhagos patirtis, taip, tai buvo startuolis, į kurį mes investavome ir norėjome paraginti, Amunex nu, įmonę norėjome paraginti jų veiklą, tai yra NSDS sistema, kuri buvo dėgiama miesto auto, ir dėgiama miesto autobusuose ir buvo bandoma čia išsiaiškinti skirtumą tarp NOX rezultatų, AdBlue sistemą taikant ir taikant SDS sistemą. Ir yra tokia programėlė telefone, kur galima realių laikų išsiaiškinti, kiek tiksliai ASDS sistema parankesnė nei AdBlue sistema. Ir Amonex, tas startuolis, būtent uh, ir tą padarė ir, ir pasiekė puikių rezultatų. 70 procentų sumažino NOX, 70 procentų sumažino miesto autobusiuose NOX išmetalus, nes tiesiog mažesnė temperatūra yra, yra reikalinga ir kaip teikiau, kaip rašiau savo atsakymuose, AdBlue sistemai reikalinga 180 laipsnių minimali temperatūra, o LTS sistemoje ji pradeda veikti nuo 120 laipsnių Celsijaus temperatūros temperatūros, taigi tai yra kur kas mažesnė temperatūra. Ponas Henkel. Ačiū. Aš kalbėsiu vokiškai. Jūs kalbėjote apie apie karbamidą. Taigi man labai įdomu sužinoti, kas atsitinka, kai bakas jau yra tuščias, o automobilis ir toliau vairuojamas. Kas nutinka? Ačiū, ponė Henkel, už klausimą. Jūs esate kur kas daugiau patyręs ir net galbūt geriau žinote nei aš. Viskas priklauso nuo automobilių gamintojo strategijos. Kiek aš suprantu, nes aišku, mes negalime sukontroliuoti to, kas vyksta, bet aš suprantu, kad pirmiausia užsidega signalas švieslint švieslentėje automobilyje, kad bakas yra tuščias, informuoja vairuotoją, kad bakas yra tuščias ir tokiu būdu variklis e, keičia režimą mažesnio e, veiksmingumo režimą pasirenka ir panašiai. Tokiu būdu vairuotojas gali nuvykti iki papildymo e, vietos ir užpildyti tą baką. Bet aš aišku nesu ekspertas ir nežinau tiksliai, kokių strategijų laikosi įvairūs automobilio gamintojai, įvairūs automobilio gamintojai. Tuomet turiu kitą klausimą. Savo mokslinių tyrimų ir plėtros darbuose. Ar jūs susidurėte su ta problema, kad egzistuoja įvairios emisijos priklausomai nuo būtent dizelino kokybės variklyje? Dėkoju už techninį klausimą. Na ir kalbant apie mūsų produktų rezultatus ir dizelino kokybę. Tai čia daugiau šis klausimas galbūt yra susijęs su sieros kiekiu dizelinė, nes šalia to, kad emisijų reglamentų sieros kiekio nustatymas yra apibrieštas teisės aktuose, kalbant apie tai, kiek sieros gali būti dizelinė, tai aš galiu pasakyti, kad jeigu dizelinas nėra geros kokybės ir mes tai pasitaiko, arba, pavyzdžiui, benzinas nėra geros kokybės ir tą irgi matome įvairiose šalyse už ES ribų, pavyzdžiui, buvo problemų Kinijoje šioje srityje, tai tada prastos kokybės kūras sukelia problemų, kalbant apie apdorojimo sistemas. Taigi, aišku, kūro kokybė yra absoliučiai svarbus klausimas. Jūs klausite, ar tai yra svarbu, kalbant apie emisijų sistemų veiksmingumą. Taip, tai žinoma, atsakymas būtų taip. Taip, aš uždaviau šį klausimą, nes šiame komitete mes apie tai daug dar nesame kalbėję ir dar vienas klausimas tuomet. Kai automobilis, jame įdėkta yra jūsų technologija ir 10-20 tūkstančių kilometrų ir mylių per metus yra nuvažiuojama. Kaip e, pasirūpinti, kad emisijų kontrolės sistemos kokybė būtų nuosekli ir pakankamai gera? Ačiū už klausimą apie sistemos ilgamžiškumą. Kai mes e, pradėjome šį, plėtoti šį projektą su savo klientais, jie labai aiškius nurodymus mums pateikė kalbant apie išmetimo sistemą, temperatūrą, taip pat homogeniškumą ir ilgamžiškumą. Tai yra patys svarbiausi reikalavimai ir tada mes kartu su klientai sukūrėme sistemą, kuri atitiktų tuos ilgamžiškumo reikalavimus ir taip pat mes testavome tą sistemą paspartintų testų būdu, bandami išsiaiškinti, kad tie reikalavimai būtų tenkinami, buvo atlikta nemažai testų pas mus ir testus atliko ir patys klientai, bandydami išsiaiškinti, kad ar tos sistemos, kurias sukūrėme, atitinka ilgamžiškumo reikalavimus. Taigi štai tokiu būdu mes tikriname tas sistemas. Jeigu turėčiau daugiau laiko, užduočiau dar klausimą, bet jūs sa sakėte, kad jūsų sistemos yra naudojamos Pietų Amerikoje, Indijoje, Europoje, JAV ir dar kitose rinkose. E, remiantis jūsų turima patirtimi, kur rodikliai, kalbant apie geriausią reguliavimą ir emisijų stebėseną, kur geriausi yra reglamentai, kur yra geriausios taisyklės, jūsų manimu. Na, nepaslaptis, kad e, Kalifornija pirmiausia emisijų kontrolės sistemos, e, kontrolės um, reglamentai buvo įdėkti ir kol kas Kalifornija čia šioje srityje ir pirmauja. Ponas Federle, aš turiu kelis klausimus Pirmasis, kaip Jūs suprantate rinką ir ar nebuvo ignoruojami išreguliavimo įrenginiai, yra pakankamai buvo sprendžiami, sprendžiamos problemos, kalbant apie e, testus atliekamus laboratorijose ir realiomis vairavimo sąlygomis ir ar buvo uh, aiškiai tai nurodyta, kad egzistuoja tos spragos, būtent kiek jūs žinote. Dėkoju už klausimą. Jūs reikalaujate, kad aš bandyčiau na, dabar pateikti kažkokias tai spekulacijas ir, ar kažkokius tai pamastymus apie tai, ką darė atitinkamos institucijos, aš to nedarysiu, bet kai tik tai ši informacija tapo vieša, tai kaip reagavo pramonė ir atitinkamos institucijos, kaip jos bandė uh, E, pagerinti situaciją. Aišku, tie rezultatai ir tie veiksmai buvo įspūdingi ir aš nesu kompetentingas ir negaliu pateikti savo nuomonės apie tai, ar institucijos e, anksčiau tinkamai atliko savo darbą ar ne. Bet e, kalbant apie technologijas, automobilius, ar jūs nemanote, kad rinkoje jau buvo tam tikrų signalų ar gandų, rodančių kad yra netitikties ir ar buvo bandoma spręsti tas problemas. Na, man atrodo, kad vėlgi buvo akivaizdu jau kurį laiką, kad matuojant, tarkim, emisijas automobiliuose, gatvėse ir tos nešiojamos, nešiojama matavimo įranga dar neegzistavo prieš dešimt metų, tai visai naujas reiškinys, būtent galimybė išmatuoti išmetalus gan tiksliai tuo metu, kai automobilis važiuoja keliu. Ir aišku, buvo atlikta nemažai darbo, kol ta sistema buvo sukurta ir taip tos emisijas, kurias mes pamatavimo, buvo akivaizdu, kad jos yra išmetama yra daugiau nei laboratorijose matuojant išmeta, išmetalų kiekius. Tai niekas dėl to nenustebo, tai nieko nenustebino. Bent jau aš taip manau. Atsakymuose raštus teigiate, kad dabartinės emisijų kontrolės sistemos veikia esant e, gan palankioms sąlygoms Europoje, ar tai reiškia, kad nereikia keisti ar mažinti emisijų vengimo arba išreguliavimo technologijų. Dėkoju klausim, už klausimą apie terminį langą ir išmetimo sistemų keitimą. Bent jau mes e, iš savo patirties sakome, kad na, nėra tikslo tą daryti mes nematome visos, negalime vertinti visos situacijos. Ir aišku, daug čia diskusijų yra susijęs su EGR technologija, mes jos negaminame, tai aš negaliu apie ją kalbėti, bet e, bent jau kalbant apie mūsų teikiamas technologijas, tai mes nematome, kad reiktų e, keisti tas dalis. Jeigu grįžtumėme į 2007 metus, ar tuomet jūs galėtumėte pakomentuoti Euro 5 ir 6 standartus ir tuos reikalavimus. Ar jūsų manimų taisyklės buvo sukurtos taip, kad rinka ir technologijos galėtų atitikti tuos reikalavimus? 2007-ieji. Na, tiesą pasakius, nedalyvavome tose procesuose tuo met, tačiau galiu pasakyti, kad žvelgiant į, į tai, kaip sudėliotas reglamentas, ir tai, kokiais procesais buvo vadovautasi, konsultatiniais procesais. Taip, buvo pasakyta, kad būtų galima įgyvendinti tą tikslą. Be abejo, tai yra nemažas iššūkis pramoniai, tačiau be abejo, atsižvelginti tą technologijų lygį, kurį pasiekėme šiandieną ir tą lygį, kurį technologijos galimai pasieks ateityje, juk technologijos nuolat keičiasi. Manau, kad tikrai bus galima to pasiekti. Būtent dėl tos priežasties tai nėra neįprastas reikalavimas. Ir taip, Kalifornija visada pirmavo šioje srityje, Ir tai nebuvo vienadienis darbas, tai buvo 20 metų progresyvus, nuoseklus darbas. Na ir nelabai galiu komentuoti septintuosius metus, nes, kaip jau minėjau, tuose procesuose nedalyvavome, tačiau be abejo, kalbant apie prieinamas technologijas, naujasias technologijas, man atrodo, kad tikrai buvo užsibrieštas realus tikslas. Ačiū labai gerbama pirmininkė. Norėčiau padėkoti panui Lekinu už tai, kad atvyko į mūsų šios dienos klausimą. Turiu pasakyti, kad kai susipažinau su tais e, raštiškais atsakymais, kuriuos patikėte į užduotus klausimus, m, gavau tikrai nemažai informacijos, tačiau norėčiau dar sužinoti, kaip konkrečiai viskas veikia, kalbant apie jūsų gaminius ir atsakomybę už juos. Ar jūs neturėtumėte prisimti atsakomybės e, už galimą žalą, e, kurią būtų galima sukelti naudojant tas technologijas kartu su AGR e ir taip toliau? Ačiū, ačiū už pateiktą klausimą. Gana sudėtinga atsakyti trumpai į tokį sudėtingą klausimą. Kalbant apie išmetamųjų teršalų sistemą automobilyje, už kurį yra atsakingas automobilio gamintojas, tai ji yra sudaryta iš įvairiausių skirtingų komponentų. Viskas priklauso nuo tokio bazinio e, variklio dizaino, nuo kūro įpurškimo sistemos, nuo išmetimo sistemos ir taip toliau. Taip pat yra keletas komponentų, kuriuos minėjote EGR, kurių mes netikėme, tai yra e, taip pat LNT, SCR sistemos. Ir be abejo, visą tai reikia kažkaip sudėlioti į bendrą paveikslą, suvaldyti, tinkamai naudoti. Na ir būtent e, gamintojas priima tuos sprendimus. Mes juk negalime gamintojui nurodyti, ką ir kaip reikėtų daryti, mes galime tik pateikti rekomendacijas. Ir manau, kad tas rekomendacijas galime pateikti tik dėl savo gaminių. Na ir mes savo atveju galime tiesiog e, pasiūlyti kažkokius tai variantus susijusius su mūsų tiekiamomis technologijomis. Na ir tada jau jie turi priimti sprendimus, e, kurios technologijos jiems yra primtiniausios. Tad tiesiog mes galime tik pasiūlyti kažkokias tai opcijas, variantus ir nežinau, ar mes turime pakankamai kompetencijos komentuoti dėl kitų sudėdamųjų sistemos dalių, kurių net negaminame ir netekėme. Ačiū, turiu dar vieną klausimą. Kalbėjote apie išmetamosius teršalus, taip pat apie Junktinės Amerikos valstijas ir apie tam tikrus e, gaminių skirtumus. Galbūt galėtumėte išsameu papasakoti, kokie tie skirtumai ir ar būtų įmanoma tuos gaminius, kuriuos tiekėte JAV, tiekti ir Europos Sąjungai? Ar tai padėtų galbūt pasiekti geresnių rezultatų, taip pat galbūt apsaugoti variklį? Galbūt tai padėtų išspręsti kai kurias ES kilusias problemas. Ačiū. Lyginant JAV ir ES sistemas, kaip jau minėjau, tos sistemos buvo sukurtos siekiant atižvelgti į, į e, reguliavimo reikalavimus ir dabar situacija keičiasi. Naujausi reglamentavimo pasiūlymai ES pretins mus prie Šiaurės Amerikos reikalavimų ir natūralu, kad panašias technologijas reikės naudoti ir Europoje. Tad jūs esate teisūs, taip, E, panašias ar net vienodas technologijas naudosime ir ES, tai jau yra pradėta daryti ir nebejotinai tai padės dar labiau apsaugoti aplinką nuo išmetamųjų teršalų. Pone Arena, prašau. Ačiū, gerbama pirmininkė. Daug kolegų įvairiuose klausimuose kalbėjo apie e, NOX išmetamosius teršalus, apie tai kalbama ir jūsų pateiktose atsakymuose. Na ir vis dėlto kalbant apie tą kompromisą, žinau, kad kitą savaitę dalyvausite renginyje Europos parlamente. E, jis pavadintas, kaip naujosios technologijos galėtų padėti eliminuoti NOX emisijas iš dizelinių automobilių ir pasiekti e, šias tikslų. Man atrodo, kad na, tai yra daug didesnė ambicija nei vien tik e, tos ribos pasiekimas. Ir kalbant apie CO2 ir NOX emisijų sąryšį, norėčiau paklausti, ar naujausiuose automobiliuose, kuriuose naudojamos moderniausios technologijos, galima pasiekti tą NOX tikslą, ar tai yra labiau susijęs su EGR technologijomis. Ačiū už pateiktą klausimą ir ačiū, kad paminėjote tą renginį, kuris vyks kitą savaitę. Aš beje turiu atsinešęs ir lankstinuką, tai tikėjausi tą renginį šiandieną paminėti. Tad ačiū, kad jį pareik, pareklamavote. Kaip jau minėjau, Investavome į Danijos startuolį, kuris padėjo platinti šias naujasias technologijas ir, kaip minėjau, jūsų kolegai, mes norime savo klientams pateikti pasirinkimo variantus, keletą tų variantų. Negalime patys nuspręsti, kuris variantas yra geriausias. Na ir iš esmės ta sistema e, tiesiog įtraukia ISCR amoniaką, e, dujų formą ir E, jis yra saugomas tam tikrose talpose, tada pašildomas iki reikalingos temperatūros ir taip toliau. Na ir tada tai padeda užtikrinti, kad veikimas būtų daug greitesnis negu krabamidų pagristų sistemų, nes ten taip pat yra naudojamas vanduo, kuris turi išgaruoti, kad amoniakas pradėtų veikti ir taip toliau. Tad mums atrodo, kad tai yra puikia alternatyva, puikia opcija, kurią galime pasiūlyti savo klientams ir kuri tikimės padės sumažinti NOX teršalus. Tai Na, o ta technologija ir e, CO2 ir NOX ryšys. Kalbant apie CO2 ir NOX, e, kaip bendrauju su kolegomis iš inžinierijos skyriaus, paprastai jie sako, kad e, siekiant geresnio variklio efektyvumo, natūralu, kad bus išmesta daugiau NOX Na ir be abejo galima pasiekti, kad būtų e, efektyviau naudojamas kuras, tada be abejo CO2 tiek daug nebūtų išmetama. Tačiau, kalbant apie degimą, tada bus didesni NOX kiekiai išmetami. Ir mes norime tai atsijėti, atsijėti nuo to, kas iškeliauja iš išmetimo vamzdžių. Na, arčiau galima panaudoti tas įvairiausias technologijas, LNT, SR ir taip toliau. Tad norite pasakyti, kad tos mašinos, kurios naudoja ASTAR technologijas, ne, negauna reikalingos naudos. Kalbant apie išmetimą iš variklio ir apie išmetimą išmetimo vamzdžio, tai yra du skirtingi dalykai. Labai džiugu, kad norite praktiškai visiškai išnaikinti e, NOX e, išmetamosius teršalus, tačiau žinau, kad yra tam tikri e, tikslai užsibriežti, kuriuos privaloma pasiekti ir norėčiau sužinoti, kokiu prašymu jums pateikia gamintojai. Ar jie bando taip pat pasiekti, kad e, tie išmetamieji teršalai nebebūtų išmetami, ar jie prašo pateikti kažkokius tai komponentus, kurie atitiktų tą e, e, reikalaujamą ribą. Na, kalbant apie darbą su mūsų klientais, mes paprastai bandome įvertinti, kokie yra jų tikslai. Na ir be abejo, tie tikslai yra skirtingi priklausomai nuo to, su kuria šalimi dirbame. Uh, viskas priklauso nuo to šalies reikalavimų. Taip, tas, e, ta teisinė riba, teisinės limitas yra vienas dalykas. Taip pat žiūrima, kaip to pasiekti, tačiau vis dėlto dauguma automobilių įmonių, e, jos ne tik nori neviršyti tos nubrieštos ribos, jos nori ir netgi mažiau teršalų išmesti. Ir dažniausiai dirbdami su savo klientais mes siekime uh, E, kaip tik ne, kuo mažesnį išmetamų teršalų kiekį pasiekti, net nesiekti tos numatytos ribos. Toks yra mūsų tikslas. Ačiū. Turiu dar vieną papildomą klausimą. Tad kalbant apie e, gamintojus ir apie jų argumentus susijusius su matavimo klaidomis, e, galbūt tai nėra tiek svarbu, juk jie bet kuriuo atveju bando uh, neviršti tos ribos ir kiek įmanoma mažiau išmetamų teršalų išmesti. Na, bet kuriuo atveju tas matavimas yra svarbus. Ir kalbant apie reguliavimą, apie būsimus reglamentus, neretai yra sakoma, kad 1,5 tai nėra 1,5, tai iš tikrųjų yra 1 plus galima matavimo paklaida. Na ir be abejo, reglamentuose į tai yra atsižvelgiama. Pone Evi, prašau. Ačiū, gerbiamą pirmininką, kalbėsiu itališkai, jeigu neprieštarausite. Ačiū. Kalbant apie paskutinį klausimą, kuris buvo pateiktas. Buvo kalbėta apie e, techninius aspektus, įvairias technologijas, atitikimo klausimus. Buvo kalbėta ir apie politinius aspektus, apie tai, kokius techninius standartus būtų galima nustatyti, kad būtų pasiekti tie numatyti lygiai arba kad jie nebūtų viršyti. Norėčiau daugiau sužinoti, ką turite omenyje, kad jie neturėtų būti viršyti. Ačiū už klausimą. Taip, kalbėjau apie tai, kad būtų galima neviršti tų reglamentuose numatytų viršutinių ribų. Na ir neretai panašaus pabudžio klausimuose yra sakoma, jog tiesiog norima pasiekti dar geresnių rezultatų, negu kad teisės aktai numato, kad būtų pasilikta tam tikros veikimo erdvės, tam tikros laisvės, tačiau nereiškia, kad tai ir bus pasiekta. Tai, kad mes to siekiame, ne, ne, nebūtinai reiškia, kad tai bus lengvai pasiekta. Reikia atsižvelgti ir į tos laiko terminus, kurie yra numatyti. Na ir viena iš priežasčių, kodėl norima dar geresnius rezultatus negu reglamentuose numatyta demonstruoti, yra tai, kad technologijos keičiasi, jos visada keičiasi, nestovi vietoje ir o, taip pat E, atitinkamas reguliavimas skatina tą investicijų vystimasi. Nežinau, ar pavyko atsakyti jūsų klausimą, tačiau tiesiog noriu pasakyti, kad visada siekime geresnių rezultatų. Na, aš čia turiu ir savo asmeninę nuomonę, tačiau galbūt pateiksiu dar vieną klausimą jums. Dėl to mažojo cilindro ir jo struktūros. kalbėta, kad e, mažau, mažiau NOX teršalų išmetama. Norėčiau paklausti, ar būtų galima kažkokią tai vieną bendrą technologiją naudoti, kad būtų galima sumažinti NOX išmetalus. Ir galbūt tiesiog kažkokią tai vieną technologiją būtų galima naudoti. O dabar dėl kainos ir dėl kaštų. Norėčiau paklausti, kiek kainuoja tokios technologijos. Apie kokią sumą kalbėtume, jeigu kalbėtume apie e, kaštų padidėjimą, jeigu be abejo toks padidėjimas apskritai bus. Aš suprantu, kad tai būtų toks spekuliavimo ligmens atsakymas. Dar dėl tų naujų technologijų, kurios yra kuriamos, norėčiau paklausti, kokius kaštus tai reikštų, ar tai reikštų, kad reikėtų gamintojams prisimti didesnius kaštus. Ačiū. Pirmiausia, dėkoju už klausimą apie technologiją. Kaip sakiau, aš nemanau, kad mažinant NOX viena technologija yra pakankama. Reikia galvoti apie būsimosius teisės aktus, galbūt reikės e, technologijų kombinacijos skirtingos EGR, LNT, RSR derinio, kadangi automobilis veikia įvairiose temperatūrinėse režimuose, tai SR veikia tik tai vienu periodu ar kitu, LNT taip pat, tai reikės visų trijų dizeliams varikliams mažinant e, NOX išmetalus. Na, o dėl mūsų technologijos, aš kalbėjau apie ASDS technologiją, tai, tai yra nauja technologija, ji vis dar kuriama, mes ją pradedame tiekti į rinką dabar ir mes turime būti konkurencingi su dabartinė AdBlue technologija. Būtent to mes siekiame. Šiuo metu, čia kaip sakiau, AdBlue turi pranašumų, nes jį yra gaminama keletą metų. Mūsų technologija yra nauja, tai yra iššūkis, todėl ir mes tai žiūrime kaip į iššūkį. Ačiū trumpas klausimas. O kaip su šiuo metu naudojamomis technologijomis, kad būtų galima jas įdėkti į jau esamus, jau važiuojančius automobilius miestuose, kad jie atitiktų teisės aktus, teisės aktų reikalavimus. Geras klausimas, nes miestuose tarša yra svarbiausias klausimas. Matau, kad, manau, kad tas bandymas Kopenhagoje yra e, teigiamas pavyzdys, nes jau tos, tie automobiliai turėjo katalizatorius. Mes pakeitėme ne katalizatorius, o dozavimo sistemą. Mes e, amoniaką dabar e, įpurškime kaip dujas, o visa kita sistema yra beveik tas pats. Problema yra ta, kad kai automobilis jau pagamintas, ypač e, keliaivinis automobilis, vėliau jau sunku rasti vietos į, į, įtaisyti papildomą katalizatorių ar papildomą e, bakelį, todėl labai sunku su esamais automobiliais kainuos padaryti. Mes tiesiog e, pakeitėme Kopenhagoje amoniako pat, e, e, įpurškimo sistemą. E, dabar antroji dalis, ponas Belets. Labai aišku už aiškius paaiškinimus, nes viskas labai techniško pobūdžio, tačiau jūs labai aiškiai patikėte tą, tą informaciją. Norėčiau rezumuoti jūsų žodžius, sakydamas, kad technologija egzistuoja, kad būtų galima pašalinti NOX emisijas e, teršalus e, per trumpą laikotarpį, nes viskas vyks labai greitai. Kai kalbate apie naują technologiją, ASDS technologiją, kalbėjote apie autobusus, bet e, sumažinote NOX emisijas 26 procentų per trumpą laiką. Tai reiškia, kad galima iki 20 metų NOX išmetalai dinktų iš vis. Ar aš per optimistiškai viską vertinu? Nežinau, reikia būti optimistais. Tai žingsnis tinkama linkme. Kodėl 70 procentų sumažinimas išmažinami išmetalai? Todėl, kad autobusai važiuoja panaudodami gana žemą temperatūrą, nedėliais atstumais, todėl variklis nedirba taip sunkiai ir dujų temperatūra nepakyla tokia aukšta. E, SR e, sistema pradeda veikti nuo 180 laipsnių, kaip sakiau tai pradėjus naudoti ASDS, e, jį pradeda veikti nuo 120 laipsnių temperatūros. Tokią temperatūrą pasiekti lengviau miesto autobuse negu 180 laipsnių. Ar galima pasiekti nulinius išmetalus? Na, žvelgiant į tai, ką mes padarėme su dizelinėmis dalelėmis. Ir priminsiu, kad Faresija mūsų bendrovė pirma įdėgė E, dalelių filtrą 2001 metais, tai mes pašalime šimtus tūkstančių tonų iš atmosferos per tą laikotarpį. Manau, kad NOX išmetalai yra panašiai. Tačiau klausimas yra tas, kad reikia suderinti įvairias technologijas SR, EGR ir LNT, Ar dar dizelinė technologija tuomet bus ekonomiškai naudinga? Na, tai yra kitoks klausimas. Ar dizelinis variklis bus konkurencingas, jeigu bus naudojamos visos šios technologijos, mažinant e, NOX išmetalus? Atsakymas yra taip. Jis bus konkurencingas tam tikrose srityse, nelabai mažose automobiliuose turbūt. Tačiau ir, ir dabar matome, kad jų mažai yra mažose automobiliuose. AdBlue sistema ir panašios, kodėl jų, jų nėra, e, pavyzdžiui, degalų, degalinėse negalima užsipilti kaip, pavyzdžiui, sunkvežimiaus. Na, manau, kad turite užduoti šį klausimą e, degalų E, pardavėjams. Manau, kad tai yra įmanoma, tačiau tai yra rinkos dalykas. Ačiū e, Leikinai už e, labai aiškius atsakymus. Jūs turbūt pirmas sakote, kad derinys įvairių technologijų gali sumažinti išmetalus. Tačiau aš nesupratau, kodėl tiek mažai pavyzdžių yra. Aš nežinau, gamintojai, kurie naudotų visus, visas tris technologijas. Kodėl? Ar visada ieškoma kompromiso tarp kūro taupimo ir panašiai? Ar galbūt e, teisės aktai nepakankamai išdėsto ribų? Ir tuomet gamintojai turi per daug lankstumo ir išvengia trijų technologijų taikymo. kodėl nederamos visos trys e, technologijos šiandien. Yra kelios priežastis. Viena yra, aišku, susijusių teisės aktais, jų reikalavimais, ką reikia daryti, kad e, atitiktum teisės aktą ir liktum konkurencingas. Čia grįžtame prie paskutinio klausimo. Dizelinis variklis nėra toks konkurencingas e, mažų automobilių atžvilgių, atveju ir jis nyksta iš tos nišos. Ir dabar mažiau automobiliais naudos daugiau kūro, nes nu, naudojant benzinas, naudojama daugiau kūro ir turi, tai daromas poveikis CO2 išmetimai. Tačiau taip yra, dizeliniai e, varikliai tampa per brangus mažiems automobiliams. Tačiau e, e, technologijos plėtojamos EGR, pavyzdžiui, sistema tampa sudėtingesnė ir atsparesnė, pridamas aušinimas, tuomet ji tampa veiksmingesnė ne tik, kalbama ne tik apie aukštos lėgio, bet ir žemos lėgio EGR sistemas. Taigi technologija e, evoliucionuoja, todėl derinys tarp technologijos ir teisės aktų yra čia svarbus. Ačiū. Jūs sakėte, kad, kad technologijos konkurencingumas reiškia, kad mažiau automobiliai nebus konkurencingi, jeigu naudoja dizelinį variklį. Anksčiau jūs sakėte, kad atitikties veiksnys reiškia, kad reikia turėti tam tikrą matavimo kažkokį tai e, lankstumą, tačiau reikia 2,1. Tai atrodo labai dosnu. Ir jeigu riplio konkurencingumui e, reiškia, tai reiškia, kad taikant 2,1 koeficientą, lankstumas yra toks didelis, kad e, tiesiog gamintojas labai lengvai atitikti reikalavimus. Na, 2,1 atitikties veiksnys. Na, kartais naudinga padaryti štai ką. 2,1 reiškia palyginimą, kas e, išmatuojama partotinėse sistemose įvairiausiamis vairavimo sąlygomis. E, palyginti su laboratorinėmis sąlygomis. Laboratorijose negaunamas reprezentatyvus e, skaičius palyginti su realiomis sąlygomis. 2,1 yra bendros tendencijos dalis mažinant išmetalus. Bėgant metams tendencija yra mažinti išmetalus. 2,1 atitikties veiksnys vis tiek reikš mažesnės mažesnius išmetalus negu ankstesnės kartos automobiliai. Realus, tikras klausimas yra svarbus, ar pakankamai greita ta pažanga, jeigu paimsime 90, 95, 2000 metų išmetalų kiekius, tai mes tikrai žengėme didelius žingsnius. JAV tas pats, minėjau, Kalifornija. Emisijos Kalifornija 20 metais buvo daug didesnės negu dabar. Taigi pažanga pasiekta ženkli. Taigi klausimas, ar mes tinkamų tempų tą pažangą pasiekėme. Ponas Gizekė, ačiū. Ačiū už kad, tai, kad vykote pas mus ir patikite aiškius atsakymus. Aš turiu išmokau daug įvairiausių santrumpų, tai yra technologijos, kurios naudojamos. Ir E, dėliame pasaulyme būtų visos trys technologijos naudojamos. Jūs esate atsakingas už rinkodarą ir atsakingas už e, bendrovės rezultatą tokiu būdu. Tačiau galbūt nėra, jūs nesate suinteresuoti visus trijų komponentų gamintojus apjungti į vieną. Nes tai reiškia, kad jūs turite dirbti su konkurentais koks yra interesas pramoniai kurti tokį idealų automobilį iš metalų prasme. Ačiū už klausimą. E, emisijų kontrolės technologijų esmimo buvimo e, pati prasme yra gerinti jų, gerinti jų veiksmingumą ir akustinį, akustinę veiklą. Viskas, kas pagerins kokybę bus žing, geras žingsnis. Mes daug investuojame tam, kad gerintume oro kokybę. Ir tam, kad investuotume daug e, pinigų, mums reikia parduoti savo produktus, uždirbti pelną. Nes bendrovė, kuri neuždirba pelno, nepadės niekam. Tačiau aš nemanau, kad galime sakyti, kad mes būtume suinteresuoti tik tai parduoti savo produktą ir nesidomėti kitais sprendimais. Jeigu automobilių pramonė netitiks jiems keliamų reikalavimų, visuomenės keliamų reikalavimų, jie pakliaus į bėdą ir mes pakliausime į bėdą, taigi mes suinteresuoti pateikti, kaip galima greičiau, teisingą sprendimą. Mes EGR šiandien netekėme, norėčiau, kad tai būtų, bet to nedarome kol kas. Tačiau aš manau, kad EGR yra reikalingas automobiliuose. Nemanau, kad EGR vienas pats išspręs viską, todėl mes turime galimybių Nu, paraleliai ir greičiai parduoti savo produktus. Taip, tai aišku, bet mano klausimas yra, ar praktikoje jūs bendradarbiaujate su EGR gamintojais, kad pasiektume optimalų rezultatą? Ar bandome rasti idealų sprendimą? Iš principo, tai valdo patys e, automobilių gamintojai. Tačiau yra buvę sukurtų konsorcijumų, e, siekiant išsiaiškinti, ką dar galima pabandyti. Tai daugiau mokslinio tyrimo e, bandymai. Tokiuose esame dirbę. Ačiū ir pirmiausia norėčiau padėkoti už tai, kad mano miestas Kopenhaga tapo švaresnis jūsų dėka. Ir aš suprantu, kad Šiame komitete mes pirmiausia išsiaiškinome daug apie tą terminį langą ir man įdomu, kuomet jūs sužinojote apie technologijas, kurios teikiamos e, Kopenhagos miesto autobusams. Ar žinoma yra, kad yra toks variantas galimybė automobiliams ar automobi, e, e, automobiliams taip pat technologija, kurią naudoja autobusai ir ar jūsų įmonė taip pat bando kurti ir plėtoti šią technologiją. Ačiū už galimybę daugiau apie, apie MX papasakoti ir jų taikomą technologiją, kaip sakiau, tai yra startuolis kuris buvo įsteigtas, tiksliai neatsimenu kada, gal 2007 ar 2006 metais. Tai yra nauja technologija, ji dar nėra išplėtota iki galo ir viena iš priežasčių, kodėl mes Eminexas konkrečiai įdėgė tą sistemą jau važinėjantiems autobusams yra ta, kad buvo bandoma išgyventi realiomis sąlygomis per ilgesnį laikotarpį ir buvo daug atliekama bandymų. Ji pasirodė ši technologija vėliau nei AdBlue technologija ir automobilių gamintojai patys turėjo nuspręsti, kokią sistemą įdėks, kad būtų mažinamas NOx Ir pirmiausia, aišku, buvo kol kas tik AdBlue sistema. Daugiau jokių sistemų rinkoje nebuvo, taigi jie pasirinko AdBlue sistemą, o Aš norėčiau pasakyti, kad dabar mes siūlome alternatyvą, kuri mūsų manimų yra kur kas veiksmingesnė, kalbant apie teisės aktus ateityje, kuri gali būti naudojama vietoje AdBlue technologijos. Taigi aš nemanau, kad čia yra kažkokia tai netitiktis. Visiškai normalu, kad automobilių gamintojai pirmiausia rinkosi AdBlue technologiją, nes ji buvo vienintelė rinkoje. Taip, tačiau technologija, kuri naudojama autobusams Kopenhagoje, reikalauja, kad variklis būtų įkaitęs iki 120 laipsnių. Ar jūsų manimų yra racionalu leisti automobiliams, dizeliniams automobiliams važinėti miestais, ar galbūt būtų paprasčiausia tiesiog uždrausti dizeliniams automobiliams važinėti miestais ir tuomet mes iš vis išvengtumėme NOx emisijų. Ne, aš nesuprantu jūsų klausimo. Jūs manote, kad ar dizeliniai, jūs sakote, klausite, ar dizeliniai automobiliai bus pakankamai švaras, galėtų važinėti miestuose. Taip, aš manau, kad bus. Nepamirškite, kad jeigu neleisite dizeliniams automobiliams važinėti miestais, tuomet... met CO2 emisijos smarkiai išauks iš benzininių variklių išmetamas CO2. Bet kuomet jūsų manimų tie automobiliai bus pakankamai švarūs, kad galėtų saugiai važinėti miestais, miestuose. Jūs e, prašote, kad aš kalbėčiau apie tai, kas nėra visiškai aišku ir kas yra švaru. Kiekvienas miestas priima savo sprendimą. Aš manau, kad e, būsimi teisės aktai Europoje, jeigu mes iš tiesų norime kalbėti apie misijų ciklus ir panašiai, tai aš tik tai galiu pasakyti tai, ką sakiau ir anksčiau, pasiekta pažanga rodo, kad iš esmės buvo sumažintas NOX kiekis ir bus sumažintas dar labiau, kai bus atitinkami teisės aktai ir jeigu bus automobiliai, automobiliuose veiks atitinkamos technologijos, tai tada iš tiesų rezultatų pasieksime puikių, bet klausimas kitas, kaip greitai mes galėsime įdėkti tas technologijas visiems automobiliams. E, ponas Salinė. Ačiū. Kalbėsiu itališkai. Kolega Ivo Belet uždavė vieną klausimą ir aš norėčiau jį sukonkretinti. Pirmiausia, kalbant apie azoto oksidus ir jų tikrinimą laboratorijose. Tas klausimas buvo užduotas įvairiems asmenims, kurie čia dalyvavo mūsų klausimuose. Ir aš tik norėčiau paklausti, kokių atgarsių tai susilauks automobilių pramonėje Europoje, kokių padarinių tai turės kalbant apie Europos automobilių pramonę. Vėlgi, štai koks mano klausimas. E, nežinau, ar aiškiai supratau jūsų klausimą. Jūs klausite, kokiu padariniu tai turės automobilių pramoniai, jeigu kas. Aš. Taip, jeigu bus įdėkta RDA, reali re, re, vairavimo realiomis sąlygomis emisijų ciklo reikalavimai, jeigu bus įdėkti taip. Būtent taip. Ir norėčiau grįžti dar prie to klausimo, kurį uždavė kolega Belet. Ar tai bus lygiai taip pat konkurencinga technologija, kaip dizelinio variklio technologija, ar, ar ne? atsižvelgiant į vairias gamybos fazes ir panašiai, būtent kuomet bus įdėkta ši realaus vairavimo um, sąlygomis atliekamų tyrimų reikalavimai, kai bus įdėkti. Taip, kai tai bus įdėkta, aišku, reiks pirmiausia daug laiko, kol nurims visi uh, žmonės, kurie vairuoja tokius automobilius, kad, kad jie tikrai tiksliai žinotų, kad e, išmetama yra kelyje tiek pat, kiek laboratorijoje buvo išmatuota. Tai aš manau, kad tai tą turės padaryti visa pramonė, pramonė, kur išgyveno nelengvą laikotarpį pastaruoju metu. Ir aš manau, kad tai būtų iš tiesų tas įdėgymas būtų pozityvus dalykas. Ir kalbant konkrečiai apie dizeliną, dizelinį variklį, kaip sakiau, prireiks papildomų tolesnio apdarojimo sistemų e, dizeliniuose varikliuose. Ir aišku, tai kainuos, tai kainuos kuriant dizelinį variklį ir tie papildomi kaštai matyti reikš, kad mažės dizelinių automobilių, dizelinių variklių dėgymas mažesniuose automobiliuose ir vidutinio dydžio automobiliuose. Bet nepamirškime, kad Europa yra įsipareigojusi iš esmės sumažinti CO2 emisijas ir dizeliniai varikliai vis dar 20 procentų, bent jau 20 procentų mažiau išmeta CO2 nei benzininiai varikliai. Taigi dizeliniai varikliai turės savo vietą rinkoje, ypatingai kalbant apie vidutinius, didesnius automobilius ir jų vieta, jų pozicijos šiuo atveju yra labai stiprios ir daugiausia paramos, kalbant apie kaštus, matyt, reikės e, dėgiant to vėlesnio, tolesnio apdorojimo sistemas. Ačiū, ponia Monifei. Aš kalbėsiu prancūziškai. Atsakydamas į klausimą, kurį uždavė pranešėjas, jūs teigiate, bent jau taip išgirdau vertimai į prancūzų kalbą, kad mes žinome, jog iš reguliavimo e, įtaisai, prietaisai buvo leistini anksčiau. Jūs būtent tai pasakėte. Ką jūs apie tai žinote daugiau ir kada? Ta informacija buvo aiški. Taip, dėkoju už klausimą apie išreguliavimo įrangą ir ką mes žinojome anksčiau. Aš tiesiog aiškiai pati patikslinsiu savo ankstesnį atsakymą. Ar mes žinojome, kad buvo naudojami tokie įrenginiai? Mano atsakymas buvo ne. Mes nežinojome kol. Kol e, kilo krizė Šiaurės Amerikoje ir tada, aišku, mes sužinojome ir atlikome daug tyrimų ir bandėme suprasti, kas čia vyksta, kodėl naudojama tokia įranga ir buvo išsiaiškinta, kad ES teisės aktuose egzistuoja galimybė tokias tokius prietaisus naudoti, tokius įrenginius naudoti. Tai yra, na, kasdieninėje veikloje mes e, su tuo nesusidūrėme anksčiau, tačiau visi pramonėje, man atrodo, buvo suinteresuoti, su, suprasti ir išsiaiškinti, kas vyksta su tokiais e, prietaisais, kai kilo skandalas Amerikoje. Ir mes, aišku, iš susidomėjimo išsiaišk, bandėme išsiaiškinti ir labai keista, kad ES teisės aktuose tokie įrenginiai yra leistini. Mes vėliau išsiaiškinome, sužinojome, kad taip tokius išregliavimo prietaisus galima naudoti Europoje. Ir jeigu teisingai suprantu, tokius prietaisus galima naudoti ir Šiaurės Amerikoje, tik reikia paaiškinti reguliavimo institucijoms, kad juos naudoji. Man atrodo, kad Volkswagen atveju būtent ten jie ir suklydo. Bet čia vėlgi aš tik tai savo mintimis dalinuosi, aš nesu ekspertas šioje srityje. Tokia yra jūsų interpretacija, nes realiai Teisės aktai yra labai aiškus, bet jūs juos štai taip interpretuojate. Ar yra įmanoma realiai sukurti švarų automobilį, kuris realiai realiomis vairavimo sąlygomis būtų švarus automobilis, dizelinio variklio automobilis? aš kalbėsiu angliškai, nes pradėjau angliškai. Na, viskas priklauso nuo to, ką jūs turite omenyje švarus automobilis. Švarus automobilis tai yra toks, kuris atitinka taršalų normas pagal pirmąją atitikties veiksnį. Ir tai yra įmanoma. Taip, aš manau, kad įmanoma bus tą padaryti ir visi to siekia. Kada? Jeigu aš pažvelgčiau į 2020 metus, Euro 6D reikalavimas bus susijęjamas su pirmuoju atitikties veiksniu kalbant apie NOx išmetalus. Nežinau, ar tai yra jau švarus automobilis, aš nežinau, būtent taip yra pasakyta teisės aktuose. Čia vėlgi, nemanau, mes neturėtumėme pamiršti, kokia buvo pradinė situacija ir ko mes pasiekėme ir kiek buvo padaryta pažangos, kuri buvo milžiniška ir aš manau, kad 20 metais ar mes pasieksime tokio, tokios technologijos, lygnant su, su praeitimi, tai čia jau bus didelė pažanga, bet ar tai bus pakankamai švaru, na aš nežinau, patys miestai turi apsispręsti, jūs turite apsispręsti. Pane Hazanova. Kaip? Ačiū. Dėkoju už paaiškinimus. Kaip tikriausiai žinote, Europos parlamentas Liepos mėnesį vyko į Jungtinį tyrimų centrą. Ir mes ten sužinojome, skaitant dabar protokolą, matau, kad e, buvome informuojami, kad ECR kainuoja tiek pat, kiek variklis. So have, uh, related... Ir tos sistemos dėgymas padigina variklio tūrį, dydį. Taigi klausimai tokie, ar iš tikrųjų ta sistema yra, padaro variklį daug didesnių ir antra kaina, jeigu palyginsime kainą, ar tikrai dvigubai kaina išauga. Ačiū už, Ačiū už klausimą. Jūs klausite, ar ACR sistema kainuoja tiek pat, kiek variklis, nemanau, kad tai yra teisinga informacija. O kalbant apie dydį, vėlgi viskas susiję su štai, kuo jeigu kalbame apie karbamido, karbamido naudojančią sistemą, kur reikalingas tas karbamido bakelis, tai aišku priklauso viskas nuo bakelio dydžio, jeigu 20 litrų bakelis ar didesnis plus katalizatorius, tada tikrai ta sistema bus gan didelė keliaiviniam automobiliui Jeigu pakelis mažesnis, tai na ir sistema bus mažesnė ir kažin ar jau ta sistema būtų tokio pat dydžio kaip variklis, bet aišku priklauso viskas nuo pakelio. Jeigu pakelis didelis, tai gali jo dydis būti panašus į variklio dydį. Bet kalbant apie e, visą, visą variklį, oro valdymo sistemas ir panašiai, aš manyčiau, kad vis tiek variklis turėtų būti didesnis negu ta sistema. Uh, Jūs sakėte, kad jūs nusteptumėte, jeigu paaiškėtų, kad ta sistema yra tokio paties dydžio nei variklis, bet ar jūs tikrai žinote, ar jūs tiksliai žinote to? Tai ne, aš nežinau tiksliai, aš negaliu tiksliai jums pasakyti, kiek kainuotų variklis, kiek kainuotų ta sistema. Negaliu tiksliai pasakyti. Man atrodo, kad galėsime išsiaiškinti E, tuos dalykus e, kalbėdamėsi su automobilių pramonės atstovais. Pone Ajala Zender. Ačiū. Dėkoju už pateiktą informaciją, ji labai įdomi. Na ir bendradarbiavimas tarp jūsų kompanijos ir jūsų kitų įmonių, su kuriamis bendradarbiaujate, kalbant apie kontrolę ir vertinimą ir taip pat visą tai, kas susijęs su emisijomis, kai jūsų klientai vertina standartus, kai bando išsiaiškinti, kiek išmeta varikliai ir kaip jo, tuos išmetalus reikia sukontroliuoti ir kokie yra, kokios yra normos. Ar fra, fra, jūsų bendrovė tiki tuo, ką sako klientai, ar jūs pasitikrinate e, tą informaciją, kitaip tariant, ar yra vidaus vertinimo sistema, turint omenyje jūs, jūs, jūsų ir jūsų klientų santykius, e, kalbant apie emisijas. Aš tiesiog bandau suprasti, kiek yra kontrolės ir apskritai yra kontrolė santykiuose tarp jūsų ir jūsų klientų. Toliau e, emisijų kontrolės technologijos. Suprantu tai ir galiu jūs dėl to pasveikinti. Tačiau šalia variklio, be variklio, ar jūs dar dirbote ir kitose srityse su komisija. Ar kartu su savo klientais bandėte išsiaiškinti, ar emisijos ir tų emisijų kokybė atitinka tuos reglamentus, kuriuos nustatė komisija ir kiek jūs dirbote kartu su komisija bendrai šiuo klausimu. Ir taip pat norėčiau paklausti, kiek bendravimo vyksta tarp jūsų ir komisijos. Ir taip pat jūs tengiatės sumažinti automobilių svorį, masę, kad būtų galima išmesti mažiau taršalų. Ir norėčiau paklausti, ar tas darbas yra atliekamas kitų įmonių, ar pasirašomos kokios tai rankos sutartys su tomis įmonėmis, ar jūs viską darote patys vieni. Ir norėčiau tiesiog suprasti, kiek vyksta to bendradarbiavimo tarp jūsų bendrovės ir rangovų ar subrangovų, jeigu tokie yra. Ir dar vienas dalykas, jūs minėjote, kad ne, nebendraujate su komisija. Taigi dar kartą norėčiau paklausti, kiek buvo tų kontaktų ar bendravimo su komisija, jeigu jo buvo. Ačiū, daug klausimų čia buvo užduota. Pasistengsiu trumpai juos atsakyti. Pirmiausia, ar mes manome, kad tie duomenys, kuriuos mums pateikia klientai apie misijas, ar tikime? Taip, tikime, ar tikriname? Ne, netikriname, nes mes neturime įgaliojimų to padaryti, emisijos priklauso nuo galybės veiksnių ir mes negalime jų visų suvaldyti. Kitas dalykas, ar mes dirbome su komisija tiesiogiai? Ne, nemanau, kad vyko toks bendradarbiavimas. Ar, ir paskutinis klausimas, ar mes samdome kitas bendrovės, ar turime rangovų, subrangovų, kalbant apie lengvasvorės e, transporto priemonės. Taip, mes bandome ieškoti pačių geriausių technologijų. Aminex, pavyzdžiui, bendrovė, mes ją investavome, kaip minėjau, tai yra bendrovė, kuri uh, į kurią investavome ir pradėjome su ją bendradarbiauti, tai taip tą esame darę. Komisija, gamintojai, Forecija ar kitos įmonėse vyksta čia tas bendradarbiavimas tarp mūsų. Taip, mes su tiekėjais, aišku, bendradarbiaujame, bet tiesiogiai su komisija, kiek žinau, nėra pas mus jokių ryšių. Ačiū, ponia Kliūn. Dėkoju, keli klausimai. Norėčiau uh, pirmiausia pasiaiškinti, kokie yra santykiai tarp gamintojų ir jūsų ir kaip jūs kūrėte konkretų produktą. Konkrečiam gamintojui jūs sakėte, kad dirbate įvairiose rinkose, JAV, Kinija, ES rinka ir jūs taip pat mitėjote ilgamžiškumo e, terminą. Na ir Europoje teigiama, kad yra reglamentai, teisės aktai, kur irgi yra teikiami ilgamžiškumo reikalavimai, taigi tų reikalavimų tiek daug ir kaip jums pavyksta tą daryti, dirbant su gamintojais ir valdyti tuos kaštus. Ir taip pat norėčiau išsiaiškinti, kaip tos specifikacijos, kurios yra skirtingos kiekvienam gamintojui, ar čia matote daug skirtumų, tarkim. Tai pirmiausia, dėl gamšiškumo kriterijų, taip, mes uh, yra, yra keli lygiai ilgamžiškumo. Ir pirmiausia, tai yra saugumo ir reguliavimo reikalavimai tokie. Ir tai ten nurodomas laikotarpis, per kurią sistema privalo veikti, arba tai yra kilometražas, arba metų skaičius. Ir mes tą darome kartu su, tarkim, klientais, kurdami tas sistemas, mes uh, bandome atitikti saugos ir e, reguliavimo reikalavimus. Toliau yra kiti ilgamžiškumo kriterijai, pavyzdžiui, kosmetinis ilgamžiškumas. Pavyzdžiui, kaip atrodys išmetimo sistema po penkerių metų ar aštuonerių metų. Tai jau nėra saugumo reguliavimo problema, tai yra klausimas, kuris vis tiek yra svarbus mūsų klientams arba bent daliai jų. Tai tokiu atveju galima nurodyti, kad specifinės medžiagos yra naudojamos tam, kad išmetimo sistema atrodytų kaip nauja po aštuonerių metų. Kitos bendrovės, pavyzdžiui, sakytų, kad na, mums tai nesvarbu, mums galbūt svarbiau, kad mažiau kainuotų ta sistema, mums nesvarbu, kaip jie atrodys po aštuonių metų. Tai tada mes naudojame galbūt pigesnės medžiagas. Taigi reikia čia daryti skirtumą tarp saugos ir reguliavimo reikalavimų, kurie, aišku, jų išvengti negalime, ir tada kosmetiniai reikalavimai, ilgamžiškumo reikalavimai. Gal galėtumėte pakuoti tipo patvirtinimo uh, reikalavimus, kuriuos e, pasiūlė komisija ar jūsų manimų, jie tinkami ir kaip jūs juos vertinate. E, kitas klausimas apie jūsų produktus, tai kas yra tarp variklio ir išmetimo sistemos. EGR sistema, taip vadinamoji, žinau, kad jūs jos nekuriate, bet kiti tą daro, e, diagnostika ir kiti, daly, kitos, kiti dalykai. Ar jūs galėtumėte pateikti procentus, tarkim, jeigu 100 procentų skalėje, kur jūs būtumėte. Nežinau, ar, tink, ar visiškai supratau jūsų klausimą dėl to 100 procentų. Na, pažiūrėjau, mažinate misijas, tarkim, kur jūs būtumėte šioje skalėje, jūsų produktai konkrečiai, kiek jie yra vertingi šioje skalėje, kiek ten jie e, veiksmingi yra mažinant NOx emisijas. Na, jeigu pažvelgtumėme į situaciją, mes nesame, sus... nieko neturime bendro su uh, tomis žaliomis emisijomis. Daugiau susiję tai su cheminėmis reakcijomis katalizatoriuje, nes tas daroma kartu su automobilių gamintojais ir keramikiniais stratais ir mes padedame automobilių gamintojams suprasti, kiek, pavyzdžiui, prie tam tikros temperatūros išmetama yra dujų ir kaip, kaip pasirūpinti, kad tos išmetamos dujos būtų, kuo daugiau jų pereitų per katalizatorių ir, ir panašiai. Tai mes prie to prisidedame, tačiau tikrai apie procentus aš negalėčiau čia kalbėti, negalėčiau pateikti tikslių skaičių. Dėkuoju. Mr. Skiliotis. Dabar žodis ponui Skiliočiui, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu gimtają graikų kalbą. Dėkuoju už sutiktą žodį. Taip, tikrai labai svarbius klausimus šiandieną aptarinėjame. Džiugu, kad daug atsakymų į klausimus buvo pateikta. Kalbant apie šios dienos tai šio laikinių technologijų galimybės ir apie tai, kad būtų galima sukurti dizelinius variklius, kurie išmestų mažiau teršalų. Taip, tai yra svarbu, tačiau man atrodo reikia kalbėti ne vien tik apie išmetamųjų teršalų mažinimą šiandieną. Kai kurios įmonės, kurios naudojasi technologijomis, šiuo tikslu, naudojasi technologinių sistemų sudaromomis galimybėmis. E, Deja, e, taip pat sukčiavo, e, pateikė neteisingus rezultatus ir natūralu, kad tai padarė didžiulę neigiamą įtaką visuomenės veikatai. Ar gali būti, kad kuriant naujas technologijas, būtų užtikrintas didesnis saugumas, kad būtų sukurti kažkokie tai saugikliai, kurie padėtų išvengti tokių sukčiavimo atvejų, tokio netinkamo technologijų panaudojimo bei galimo rezultatų iškraipimo. Juk natūralu yra įmonių, kurios, e, kurios domina vien tik pelnas ir jos nu, norės naudoti tokias technologijas, kurios padės nuslėpti e, realius rezultatus. Ten norėčiau jūsų paklausti, ar egzistuoja galimybė sukurti saugias technologijas, kurios realius rezultus, rezultatus atspindėtų, technologijas, kurios, kurių nebūtų galima suklastoti. Dar vienas dalykas. Ar jūsų nuomonė jungtinis tyrimų centras e, tikrai gali veikti m, sėkmingai? Dešimtaisiais metais buvo atliktas tyrimas, nuo 13 metais buvo sužinota, kad įmanoma nuslėpti e, rezultatus, tačiau norėčiau paklausti, kodėl taip nutiko, juk ar rinktinis tyrimų centras neturėtų realios padėties išsiaiškinti. Ačiū, ačiū už patiktus klausimus. Nežinau, e, negaliu atsakyti už jungtinį tyrimų centrą, na, o dabar dėl to jūsų klausimo susijusio su tuo, ar būtų galima uh, sukurti tokias naujas technologijas ir pateikti jas rinkai, kad būtų užtikrinta, jog um, nebūtų sukčiaujama kelyviniuose automobiliuose. Mm, na, sudėtinga e, teigiamą atsakymą pateikti į šį klausimą. Taip, yra tokių tendencijų, kurias galime stebėti rinkoje, e, pramonėje. Ir, pavyzdžiui, kalbama apie su internetu susijėtus automobilius. Taip, vieną dieną gali nutikti taip, kad mes turėsime galimybę realiųjų laiku išmatuoti keleivinių automobilių išmetamus teršalus. Na ir tokiu būdu būtų galima žinoti, kokie yra rezultatai, jeigu jie būtų per daug dideli, būtų galima arba kažkokią tai baudą paskirti, arba kažkokį tai savotišką radarą numatyti, kuris atsiųstų pranešimą apie tai, jog yra išmetama per daug teršalų. Na taip, ateityje turbūt tai būtų įmanoma, tačiau tai iškelia kitų klausimų susijusių su pilietinėmis laisvėmis, su tuo, ar žmonės neprieštaraus, kad bus taip pakilai stebimi. Na ir kalbant apie technologijas, apie tai, kaip keičiasi pasaulis, apie tai, kur link suka pasaulis, kalbant apie tą uh, apie tas jungtis. Na taip, tai techniškai būtų įmanoma ateityje. Žodis ponia Italija. Pone Laikin, kai kalbama apie ribotas e, misijas, tai jos nu, fiksuotos 2007 metais įsigaliojo 14 metams naujiems automobiliams, nuo 15 metų visiems automobiliams. 2007 metais STR sistema jau egzistavo visuose automobiliuose ir visi e, gamintojai pardavinėjo e, amerikiečių rinkoje. Taigi ta technologija kai buvo e, tiekiama į rinką, laikėsi reikalavimų e, tuo metu ir ne tik laboratorinių testų. Pa, pa. Taip, teisingai minėjote, kad e, kai kurios tos technologijos buvo naudojamos JAV daug anksčiau negu Europoje ir natūralu, kad kyla klausimų, kodėl tai taip nutiko. Man atrodo, kad tai yra susijęs su vienu tų klausimų, kuris buvo užduotas anksčiau. Buvo teirautasi. Tai kodėl ES šiek tiek vėliau nei JAF e, e, taiko tokias technologijas. Na, viskas priklauso nuo reguliavimo. Ir be abejo, ten tikrai yra konkurencinga rinka. Mm, ir norima sudaryti lygias konkuravimo sąlygas visiems. Tad kai kurios e, automobilių gamintojos nusprendė naudoti tas technologijas, nepaisant to, kad jos yra brangesnės. Būtent todėl yra toks svarbus jūsų komiteto darbas, ES vaidmuo, kalbant apie reguliavimą ir apie tai, kad būtų sukurtos vienodos veikimo sąlygos, nes jeigu bus e, e, turint reglamentą, kuris e, numatyto emisijų mažinimą, tai būtų galima daug lengviau padaryti. Paskutinis klausimas. Ar pateisinate faktą, kad dizeliniai automobiliai turi e, NOX e, limitą, kuris aukštesnis negu e, benzininių automobiliai. Do I think it's uh, that it, it... Na, ar kalbant apie dizelinius automobilius ir didesnės NOX ribas nei benzininiams varikliams, kai ES nusprendė, kad CO2 ir CO2 mažinimas yra įtin e, svarbus dalykas, kad svarbu mažinti kūro sunaudojimą, ne, nepaisant to, kokios buvo to priežastis, ar pasaulinis atšilimas, ar taip toliau. Buvo pasirinkta tokia kryptis e, ir buvo nuspręsta, kad CO2 mažinimas yra labai svarbus, tačiau galbūt Šiaurės Amerikoje tam nebuvo skirta tiek daug dėmesio, tačiau toks buvo Europos pasirinkimas. E, Na ir kalbant apie CO2 mažinimo siekimą, dizelinis variklis, dizelinis automobilis be abejo padeda lengviau to pasiekti. Na ir anksčiau galbūt nebuvo atitinkamų e, technologijų, kurios padėtų užtikrinti, kad e, benzininiai ir dizeliniai automobiliai išmestų tiek pat NOX ir e, suvartotų panašų kūro kiekį. Na ir kalbant apie benzininius automobilius, e, ten sunaudojama daugiau kūro, yra toks e, trijų pakopų katalizatorius naudojamas, dizelinių automobilių atveju situacija yra šiek tiek kitokia. Tačiau bet kuriuo atveju man atrodo, kad tai tikrai yra pagristų priežasčių, kalbant apie ES pasirinkimą, numatyti skirtingas ribas dizeliniams ir benzininiams varikliams. Kągi, dėkoju, ačiū ponui Laikinui už jo atsakymus į klausimus. Ir ne vienas e, kolega jau dėkoju už tai, kad patikėte informaciją taip skaidriai, atvirai. Tad ačiū dar kartą už jūsų apsilankymą ir už tai, kad radote laiko atsakyti į mums rūpimus klausimus. Dėkoju. That was more of a support. yes. That's good. Now we have to give some uh, break now and we can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 Okay, dear colleagues. Um... Mėly kolegos, periname prie antros, antro klausimo šiandien. Klausimo, kurio laukiame. Dėkuoju ponui Ferhogenui, kad jis pagaliau priemė mūsų kvietimą atvykti pas mus. Mums tai labai svarbu. Ponas Dimas, jūsų kolega, lankėsi pas mus Liepos mėnesį prieš atostogas Po to kitą savaitę pas mus atvyks jūsų kiti kolegos. Ir Strasbūre lankysis taip pat komisijos nariai atsakingi už aplinką, kaip ir jūs atsakingas už pramonės politiką. pirmuosius kvietimus, kai jums siuntėme, jums balandžio mėnesį jūs atsisakėte tačiau į Liepos 6 dienos kvietimą jūs atsakėte teigiamai, tai mums labai svarbu, dėkoju Jums, kad apsigalvojote ir iš karto steikim žodį 10 minučių, nuo po to perėsime prie klausimų ir atsakymų. Labai ačiū, pirmininkė, ponas ir ponai, pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, labai džiaugiuosi būdamas čia ir norėčiau paaiškinti, kodėl aš abejojau priimdamas jūsų sprendimą. Tai buvo principinis klausimas dėl to, kaip aš suprantu komisijos narių, kad komisijos kaip institucijos vaidmenį yra atsakomybė. Aš nebuvau įstikinęs ar procedūrinė prasme teisinga buvusiam komisijos nariui ateiti į parlamentą ir kalbėti komisijos vardu, nes, nes yra tik komisija, negalime, galime skirti, kad buvote. Prodi komisija, negalima skaityti, yra Prodi komisija, Junkerio komisija, yra tiesiog komisija. Tačiau po to e, sužinojau, kad jūs kalbate apie klausimus, į kuriuos atsakyti gali tik vienas asmuo pagal jo tuo metu priimtus sprendimus ir aišku, nenoriu būti didesnis realistės negu kad pats karalius ir jeigu komisija, jeigu dėl to nekyla problemos, tai man jo labiau. Ir aš džiaugiuosi, kad sutikėte galimybę man apsigalvoti ir atvykti e, pas jūs. Pirmiausia, nuo politinio komentaro prieš man pasakant tai, ką esu pasirengęs pasakyti komisiją, kurios narys buvau per antrąją kadenciją nuo 2004 iki 2010 metų, e, pradėjo dirbti su deklaruojamų tikslų užtikrinti didesnį augimą ir kurti daugiau darbo vietų. Tai buvo mūsų prioritetas. Be kita ko, tai buvo, turėjo būti daroma didinant Europos bendrovių konkurencingumą, koordinuojant įvairias politikos sritis, kurios būtų su tuo susijusios. Taip man tuo metu sakė pirmininkas Baroso. Nuo pat pradžių pirmininkas Baroso ir aš sutarėme, kad aplinkos standartai ir tikslai negali likti nuo šalyje, bet juos galbūt galima pasiekti didinant ekonomikos konkurencingumą. Pavyzdžiui, aš prisėmiau įsipareigojimą įrodyti, kad nėra konflikto tarp pramonės politikos tikslų ir aplinkosaugos tikslų. Aš esu iki šiol įsitikinęs, kad pramonė mokslinio tyrimų dėka gali rasti techninių sprendimų sprendžiant aplikosanginės problemas, e, iš tiesų jį privalo rasti tuos sprendimus ir priešingai griežtas aplinkos apsaugos reglamentavimas ir standartai gali paspartinti, paskatinti inovacijas pramonėje ir taip prisidėti prie pramonės konkurencingumo didėjimo tarptautiniu mastu. Nes prastai žmonės mano, kad aplinkos standartai yra kaštų veiksnys pramoniai ir mažina jos konkurencingumą. Aš tai vertinu priešingai. Aš manau, kad investicijos į naujoves ir aplinkos apsaugą didina konkurencingumą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad su kolega Dimas, kuris tuo metu buvo aplinkos apsaugos komisaras, dirbome kartu, nes mums pavyko dirbti kartu puikiai. Jis viską vertino taip pat. Aišku, šiek tiek iš kitokio požiūrio taško, bet nepaisant to, mes niekada, pabrėžiu, niekada nekonfliktavome tarpusavėje. Mes dirbame kartu pasiremdami sažiningumo dvasia ir mūsų bendradarbiavimas buvo pagristas tarpusavio pagarba. Kai dėl automobilių pramonės automobilių pramonė buvo reguliuojama gana įvairiai lypiškai, ne tik aplinkos apsaugos, bet taip pat ir keleivių, pešiųjų apsaugos srityse. Siekiant atsižvelgti į pokyčius ateityje, galvojant apie naujoviškas technologijas, vandenilio technologijas, visą tai jau e, buvo padaryta, tačiau automobilių pramonė turėjo daug naujovių dėkti, tačiau nebuvo e, daroma taip, kad dabar štai mes per tris metus viską padarykime. Tiesiog tie dalykai tapo aktualūs ir reikėjo spręsti visą tai. Komisijos strategija e, automobilių pramonės Europoje atžvilgių buvo labai aiški mes norėjome, kad Europos sąjunga būtų pirmaujant, turėtų pirmaujantį automobilių sektorių pasaulyje. Ir norėjome užtikrinti, kad automobilių pramonė būtų konkurencinga dėl savo geriausių technologijų ir geriausios kokybės. Žinoma, aš nesu mokslininkas, nesu technikas. Ir bet kas, būdamas komisijos norė atsakingų už pramonę, ES susiduria su tikrai sudėtingomis užduotimis. Reikia galvoti apie taisyklės, kurių turi laikytis pramonė. O jeigu kalbėsime apie ribinės vertės, pavyzdžiui, toksinėms medžiagoms, tai tai gali būti gyvybės mirties klausimas. Aš, pažiūrėjau, nieko neišmanau apie farmaciją, nepaisant to, aš turėjau priimti, priminėti politinius sprendimus toje srityje. Tai nėra taip lengva. Ir būdamas tokioje situacijoje, komisijos narys, kuris nėra mėgos mokslininkas, turi pasikliauti ekspertų patarimais. O man svarbiausias principas buvo naudoti komisijos eksportu, ekspertus. Ir e, manau, kad galėjau paskliauti jų objektivumu ir neutralumu. Aš visiškai pasitikėjau savo kolegomis, ekspertais įvairiuose srityse. Ir kadangi aš dabar turiu tekstą anglų kalbą, kuris yra suderintas su dabartinė komisija, aš pirmą kartą savo karjeros metu e, turiu paskaityti, ką, dėl ko nusprendė kiti žmonės. Tačiau tai yra su manimi suderinta, aš nesiriboju nuo to teksto, tačiau aš jo neparašiau. Aišku, tai mažiau įdomu. Aš žinojau, kad, kad pasiekna geresnių oro kokybės standartų, ypač miestuose, reikia mažinti tarš, taršalų išmetalus iš e, lengvo automobilių. Ir dėl to mes pradėjome renkti Euro 5-6 reglamentą. Šiam tikslui pradėjome plačias policijo, politikos diskusijas su automobilių pramonės atstovais dėl tolesnių pastangų mažinant išmetalus. Dėl oro kokybės prioritetų ir kitų technologijų, kurios buvo prieinamas Euro 5 tikslas, taikom, kas buvo taikoma nuo 25 metų tipo tvirtinimo, buvo siekiama juos mažinti dalelių išmetalus. Euro 5 e, riba, ribos reikalavo instaliuoti dizelių dalelių filtrus. Euro 6 tikslas nuo 14 metų buvo mažinti azoto oksidų išmetalus ir buvo numastytas 80 mg vienam kilometrui emisijų limitas e, dizeliniams automobiliams. Tai jis labai artima, artimas Kalifornijos e, reikalavimams. Ir buvo aišku man, kad e, šios apribojimus būtina pasiekti, kad būtent kelyje, kad būtų jie naudingi sveikatai. Todėl reglamentas nei 15 reiškia, kad šie limitai turi būti pasiekti E, normaliamis varto, naudojimo sąlygomis. Kartais sakoma, realiomis naudojimo sąlygomis. Tai yra sinonimiški pasakymai. Tačiau tuo metu, kai buvo sutarta dėl Euro 5 ir 6 standartų, naujasis Europos ciklas, e, vairavimo ciklas buvo vienintelis reguliavimo testas, e, taikomas išmatuoti išmetalus. Nu, nebuvo kito sprendimo, kaip susijęti išmetalų limitus su tuo ciklu. Komisija gavo įgaliojimus ir lankstumą siūlyti įgyvenimo teisės aktus ir naujus testavimo procesus, kad būtų galima išmatuoti techninę pažangą. Tai buvo 15 e, standartas pagal tą reglamentą. Reikia pasveiti, kad tai buvo ženklų žingsnis palyginti su ankstesniais teisės aktais, kurie sieja emisijų limitus su naujoju Europos vairavimo ciklu. Nuo 7 metų bendras tyrimų centras e, galės pareigoti e, atlikti portatyvinius emisijų matavimo testus PEMS kelyje, naudojant nu, lengvosius automobilius. Taip, tai buvo daroma nuo 7 metų, panaudojant įrangą, kuri buvo sukurta sunkiasvoriams automobiliams. Tačiau ši įranga buvo labai didelės apimties ir iškreipė e, matavimus dėl savo pačios svorio ir nebuvo tinkama reguliavimo testavimams, vien tik tai moksliniams tyrimams. 2007 metų gruodžio mėnesį mano tarnyba ir bendras tyrimų centras pasirašė administracinį sustarimą, kur tarp kitų užduočių buvo numatyta ir e, tolesni perportinės įrangos testavimas, siekiant išmatuoti e, emisijas realių, e, realiomis sąlygomis. Ir pirmieji rezultatai buvo turimi tik tai rengiant Euro 3, Euro 4, Euro 4 standartus. 9 metų gruodžio mėnesį prieš savo kadencijos pabaigą aš paprašiau bendrai tyrimo centrą e, patikrinti NOX emisijas Euro 5 automobiliuose, kadangi jie buvo pradėti tiekti į rinką tuo metu. Bendrasis tyrimų centrus, e, jų darbas parodė, kad NOX emisijos iš dizelinių automobilių buvo sistemingai aukštesnės keliuose negu laboratorijose. Ir tai rodė mūsų teisės aktų bendrą problemą, nes buvo numatyti tik tai laboratoriniai testai tuo metu. Dėl to mano pasiekėjas pradėjo e, realių emisijų testavimo procedūros kūrimą. Noriu aiškiai pasakyti, bendrasis tyrimų centrai, jų testai ir tyrimai neįrodė, kad egzistuoja draudžiami e, dereguliavimo, išreguliavimo prietaisai konkrečiuose automobiliuose. Jie konkrečiai patvirtinama, kad laboratoriniai testai netitinka realių vairavimo sąlygų rezultatų. Todėl logiška, kad mes sutelkėme savo e, pastangas gerinant testavimo sąlygas. Ačiū uždėmesi ir aš mielai atsakysiu Jūsų klausimus. Ačiū, ponia Ferhoigenai, suteiksiu Jums daugiau laiko, kadangi teko perskaityti tekstą Jums, kurį parengė komisija. Taigi tikiuosi, kad atsakydamas į klausimus Jūs e, pasitelksite savo atmintį tuo metu, kai buvote komisaras atsakingas už pramonę. Pirmiausia, žodis pranešėjo ponui Gerbrandi. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai dėkoju ponui Ferhoigenui už tai, kad atvyko. Tai, kad jūs nelabai norėjote pirmiausia priimti mūsų kvietimą, dėl to pritraukite labai daug dėmesio. Slaukite daug susidomėjimo šiais klausimais. Netgi Niderlandų kanalas vienas televizijos transliuoja šiuos klausimus ir dėl to, kad jiems būtų lengviau, iš karto pereisiu prie olandų kalbos, kad jiems lengviau būtų transliuoti mano pasisakymą. Taigi, ponė Ferhoigenai. Pirmasis mano klausimas. Pirmiausia, užfiksuoti protokole reikalingas. Jūs jau pats tai teigiate savo atsakymę raštu. Ar jūs galite patvirtinti, kad jūsų manimų dabartiniai teisės aktai yra šimtų procentų aiškus ir visiškai ten nėra jokių neiškumų? Ar galite patvirtinti, kad dabartiniai teisės aktai yra visiškai aiškus? Ir kad nieko met jums nebuvo nurodyta, kad dabartiniuose teisės aktuose trūksta to aiškumo. aš, na, savo nuomonę galiu štai kokią išsakyti. Äh, Kalbant apie Euro 6 standartą lengvasvoriams automobiliams, transporto priemonėms. Tie standartai buvo patvirtinti man einant komisaro pareigas. Problema su jūsų klausimu yra štai kokia. Euro 5 įsigaliojo 2009 metais, o Euro 6 2014. Taigi aš negaliu nieko pasakyti apie Euro 6 standartus, kadangi tas standartas įsigaliojo tuo metu, kai aš jau nebuvau komisaras. Dasselbe gilt für äh, die äh, römisch Euro 5 und Euro 6. Was ihr... Tas pats taikoma penktam ir šeštam punktui, tačiau uh, galiu pasakyti štai ką. Kalbant apie du tuos esminius klausimus, turiu pasakyti, kad nebuvo jokių diskusijų. Buvo visiškas susitarimas. Dėl to, kad galimi testai, kurio, kurie buvo naudojami, neatspindėjo realių išmetamųjų teršalų verčių. Ir panašu, kad visi tai žinojo, skaitant ir Europos parlamentą, kuris patvirtino pasiūlymus. Nu, kalbant apie tuos išderinimo įrenginius. Turiu pasakyti, kad mm, kažkaip ne, nebuvo apie tai plačiai kalbama. Kalbant apie visus Europos parlamento komitetus, apie juose vykusias diskusijas, Taip, be abejo, tų diskusijų buvo daug. Aš ir pati juose dalyvavau, tačiau nei vieną kartą nebuvo paminėti tie išderinimo įrenginiai. Na ir nei kartą per tuos metus nebuvo klausta apie tai, kaip bus sprendžiamos problemos susijusios su tais išderinimo įrenginiais. Kalbant apie nuostatas reglamente, mano nuomonė, jos yra šimtų procentų aiškios Tie išderinimo įrenginiai yra draudžiami. Jie nėra teisėti, jie buvo draudžiami nuo 98 metų, ar tai kalbama Euro 3 ir Euro 4 tekstuose, kalbant apie sunkės svorius automobilius taip pat. Tad, kaip jau minėjau, nuo 98 metų draudžiami tokie įtaisai ir ES teisės aktuose yra nuostatos, e, kuriuose sakoma, kad e, tokie išderinimo renginiai gali būti naudojami išimtinėmis sąlygomis. Tos sąlygos yra numatytos. Taigi turime tik tai penkias minutės, norėčiau dabar jūs gal ir pertraukti, nes kalbėjote jau keturias minutės. Tai aš dabar norėčiau užduoti kitą klausimą nes jūs faktiškai patvirtintate tai, ką aš ir norėjau išgirsti. Jūsų kolega ponas Dimas mums pasakė Liepos mėnesį, kad kai jūs rengėte Euro 5 reglamentą, buvo visiškai aišku ir jūs pats tai patvirtinote, kad testai neatspindėjo realybės, neatspindėjo realių emisijų kelyje. Ir man atrodo, kad tai yra viena priežasčių, kodėl 2007 metų gruodžio mėnesį jūs įpareigojate Junktinių tyrimų centrą tai išsiaiškinti. Tačiau 2007 metai ir 2011 metais pasirodęs pranešimas per tą laiką jūs baigėte savo pareigas. Tačiau jūs nereikalavote jokių rezultatų, nes teigiate, kad pramonė turi būti švari ir siekti inovacijų. Tačiau ar jūs nemanote, kad pramonė turi būti taipogi verčiama atlikti deramus testus ir siekti švaresnių technologijų? 2010, dar 2007-2010 metų, kodėl jūs nesiekite, kad būtų, e, na, bent jau užsitikrinami šiokie, šiokie tokie rezultatai? Na, aišku, galiu pasakyti, kad kuo greičiau turėsime testus, kurie spindės realybę, tuo geriau bus. Žinoma, aš visiškai dėl to nesiginčiau, ta tačiau Jungtinių tyrimų centras jau atliko įvairius, rengė visus testavimo metodus ir tas darbas, kuris jiems buvo patikėtas 2007 metais, yra tęsiamas. Na ir kyla klausimas, kiek laiko prireikia tokiai studijai atlikti. Bet e, viskas nebuvo užbaigta mano kadencijos metu. Ieškant geresnių testavimo metodų, tas darbas nebuvo užbaigtas ir kai 2009 metais pradėjau eiti kitą kadenciją, tai jau nebuvo susiję su konkrečiais e, elementais. Tačiau, kalbant apie NOx emisijas, tie automobiliai, kurie turėjo atitikti Euro 5 standartus, jie turėjo būti testuojami ir tikrinami. Tokia buvo situacija. Ir tuo metu aš maniau, kad bus įmanoma gan greitai sukurti naują testavimo ciklą ir procedūrą. Ir pamiršau dar paminėti štai ką. 2008 metais mes bandėme surasti tarptautinį šios problemos sprendimą. Tačiau tokių rezultatų nepasiekėme ir aš tikriausiai, manau, kad jūs tikriausiai žinote, kad 2008 metais mes bandėme sukurti tarptautinį standartą Ženevoje per atitinkamą instituciją, tačiau kiek žinau, nepavyko mums to padaryti dėl to, kad japonai nenorėjo to tarptautinio standarto. Ir po to mes susitelkėme ties darbu Briuselėje. Pirmininkė, prašau laikytis kalbėjimui skirto laiko, nes nebaigsime darbo iki aštuonių. Pana Zalba. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir komisarui, nes labai džiaugiamės, kad jūs šiandien atvykote, nes, kaip jūs sakėte, šis procesas yra susijęs su automobilių emisijomis ir atitinkamais teisės aktais, tai yra labai svarbus e, darbas susijęs su mūsų komiteto veikla. 2007 m. 115 reglamentas labai svarbus ir kiek suprantu, jūs buvote atsakingas, kadangi buvote atsakingas už um, pramonę komisaras tuo metu. Šiame reglamente teigiama, kad komisija turėtų pri prižiūrėti situaciją, kad realios emisijos atitiktų tas emisijas, kurios yra įvertinamos, kai yra tvirtinamas tipas. Taigi, kas buvo padaryta jūsų kadencijos metu, kiek buvo prisimta ta atsakomybė komisijos darbe. Na, atsiprašau, negaliu su jumis sutikti. Dėl to aš jau paaiškinau, kad mano tarnybos 2007 metais ir 2009 metais, kai ėjau komisaro pareigas, įgaliojo jungtinį tyrimų centrą atlikti tuos veiksmus. Taigi, kiek suprantu, jūs savo kadencijos metu pradėjote tą darbą. Taip, žinoma. Ačiū. Kitas klausimas susijęs su baudomis kai yra pažeidimai. Pagal pagrindų direktyvą dėl, dėl Euro 5, Euro 6 reglamento kalbam apie tai, kad įmanoma nustatyti nuobodas pažeidim, pažeidėjams ir informuoti apie tai komisiją. Ir 2009 m. sausio mėnesį baigėsi tam tikras terminas, balandžio mėnesį irgi Taigi, dvi valstybės narės informavo komisiją pagal numatytą procedūrą direktyboje. Tačiau ponas Ertuk uždavė klausimą komisijai ir panašu, kad komisija vis dar tikrina, kiek valstybių narių pateikė informacijos apie pažeidimus laikantis reglamento reikalavimų. Taigi, jeigu jūs buvote komisaras tuo metu, ar jūs žinojote kad daug valstybių narių nebuvo informavusios apie tas nuobaudas komisijos. Ne, aš apie tai nebuvau informuotas, aš to nežinojau ir galiu tik tai pridurti, kad tai visai įprasta įgyvendinant direktyvas ar reglamentus. tą darbą turiu atlikti valstybės narės ir valstybėms narėms mes numatome laiko. Man atrodo, 2009 metų sausio antroji diena buvo ta diena, iki kurios valstybės narės turėjo pateikti informaciją. 2009 metais aš negavau jokių ataskaitų, jokios informacijos, kur būtų nurodyta, kad reikalinga imtis pažeidimų procedūros. To padaryti ir tai būtų buvę neįmanoma, nes komisija to negali padaryti, jeigu yra šešių mėnesių ar metų laikotarpis tik tai numatomas. Ir aš nežinau, kaip vėliau klostėsi ta situacija. Taip pat norėčiau pažymėti, kad buvo ir kitas teisės aktas, kur buvo teigiama, kad valstybės narės turėjo pritaikyti, primti nuobaudų nuostatas. Tai pagrindų direktyva dėl Europos tipo, Europinio tipo patvirtinimo. na, įmanoma, kad valstybės narės galbūt ir numatė tas nuobaudų nuostatas, atsižvelgiant į tipo patvirtinimo direktyvą, bet aš nesu dėl to įsitikinęs, tą man reiktų patikrinti. 2009 metais bet kuriuo atveju nebuvo pateikta man jokia informacija apie tos pažeidimus. Dar turiu šį bitą paaiškinti bet neturėti jokių įtarimų, tarkim, kad e, buvo kokiu tai manipulacijų gamintojų, automobilių gamintojų, kad automobilių gamintojai kokiais tai manipulacijomis užsiminė. Ne. Jūs tikriausiai tai jau žinote ir aš nebuvau vienintelis ir mes turime atvirai apie tai kalbėtis, nes niekas to neįtarė. Aš net nemaniau, kad įmanoma buvo tą padaryti. Ir aš nemaniau, kad tiesiog įmanoma tą padaryti buvo ir techninė prasme, ir, ir kitomis prasmėmis būtent um, tą padaryti. Taigi tikrai nebuvo jokių ženklų, nebuvo jokios informacijos apie tai. Ir jokių tarinėjimų tikrai irgi nebuvo. Aš bandžiau aiškiai pasakyti, kad per visą tą laiką sukčiavimas ir tai, apie ką žmonės kalbėjo, apie tą programinį įrangą skirtą sukčiavimui. Taip, galbūt to sukčiavimo buvo, bet nebuvo jokių ženklų rodančių, kad tas vyksta, tas vyksta galybę metų. Ponas Karinš, ačiū ponė. Pirmininkė, ponė Ferhoigenai, labai džiaugiuosi kad jūs galiausiai nusprendėte atvykti, susitikti su mumis čia ir atsakyti į mūsų klausimas. Ir turiu kelis trumpus klausimus. Jūsų nuomonė, ar jūs buvote geras komisaras atsakingas už pramonę Europoje? Kokia būtų jūsų nuomonė? O kaip Jūs manote, ar yra kažkokiu tai dalykų, kuriuos aš galėčiau laikyti savo nuopelnu? Tai, kad buvo priimtina kalbėti apie pramonės politiką, nes kai pradėjau tą darbą, tai buvo šiek tiek kitaip. Taip, taip, bet aš norėčiau paklausti, ar jūs buvote geras komisaras atsakingas už pramonę, ar buvote geras komisaras? Taip. Taip ar ne? Taip. Ne? Ne. Ne, aš. Jūs negalite užduoti tokio klausimo. Ir neturite reikalauti pasakyti taip arba ne. Ar jūs, pavyzdžiui, mušate savo žmoną ir jūs atsakote taip arba ne. Taip negalima klausti. Aš nebuvau komisaras dirbantis pramoniai, aš buvau komisaras dirbantis Europos žmonėms ir Europai. Aš neturėjau dirbti Europos pramoniai. Aš dirbau Europos piliečių labui. Tai nebuvo jūsų, jūs nedirbote Europos pramoniai, tai reiškia, jūs nedirbote ir automobilių pramoniai. Ar taip galėčiau pasakyti, ar teisingai suprantu? Aš nedirbau pramoniai, aš dirbau, kad kažko pasiekčiau piliečių labui. Ir jeigu buvo svarbu tą padaryti bendradarbiaujant su vystimosi plėtros institutais ir e, gamintojais, tai mes dar darėme, žinoma. Tai iš to, ką jūs sakote, reiškia, kad tas darbas, kurį gavote vėliau, Autosan bendrovėje, tai nebuvo atsidėkojimas jums iš pramonės pusės už gerai atliktą darbą. Autosan visiškai nesusijęs su Europos pramonė. Tai yra Turkijos bendrovė, Turkijos amerikiečių akcijų bendrovė. Tai, ką jūs sakote, tai reiškia, kad tai nesusiję su Fordu. Ir taip pat jūs neturite nieko, nieko neslėpėte. Ne, aš net nežinojau. kad egzistavo tokia įmonė. Ne, man, man net buvo nauja informacija tai, kad egzistavo tokia bendrovė. Tai, ką jūs darėte, kai dirbote komisaru atsakingu už pramonę. Na, iš fizikos pasaulio. Ankstesnis kalbėtojas pasakė, kad yra įmanoma suderinti mažesnis CO2 emisijas automobilių e, varikliuose ir didesnius NOx, didesnės NOx emisijas. Dizelinis, dizelinis variklis kaip e, pažangesnis variklis, jo degimo temperatūra yra didesnė, tai reiškia, mažiau NO, daugiau NOx. Taigi atmosfera teršančios emisijos CO2 ir NOx emisijos, kurios veikia žmonių sveikatą. Reikia tuos dalykus suderinti. Ir visą tai, ką mes girdėjome šiandieną, ypatingai atsižvelgiant į klausimus, kai buvo pakviesti Austrijos atstovai 2006-2007 metais, dar prieš primant atitinkamus teisės aktus 2007 metais, kuriuos jūs rengėte. Tuomet jie rodė, kad egzistuoja didelis netitikimas tarp emisijų keliuose, kalbant apie NOX, ir laboratorijose gaunamų rodiklių. Taigi mano klausimas štai koks. Kaip komisaras jūs tikriausiai turėjote suprasti, kad CO2 mažinimas atliekant testus pasitelkiant atitinkamas technologijas neišvengiamai reiškia, kad didės NOx emisijos, kurios toksiškos ir kenksmingos piliečiams, ypatingai gyventiems miestuose. Taigi, ar jums tai nerūpėjo? Ar jums tiesiog rūpėjo CO2 emisijos ir jūs sakėte, na, čia yra balansą reikia pasiekti, bet e, visuomenės sveikatas, sveikata netaip svarbu nei kaip e, aplinkosauga. Na, aš nesakyčiau, kad tai buvo subalansavimas reikėjo tiesiog surasti tinkamą pusiausvyrą. Ir aš patvirtinu tai, ką jūs sakėte, ta problema, kuri man buvo pristatyta, buvo štai kokia. Smarkiai mažinant NOx emisijas, smarkiai išauks CO2 emisijos. Ir aš galiu patvirtinti, kad tuo metu jau buvo aišku ir komisijai, kad mums reikia priimti CO2, sureguliuoti CO2 misijas, priimant atinkamus teisės aktus. Ir nebuvo kalbama apie savi, savireguliavimo galimybę pramonėje. NOX klausimas tada nebuvo taip aktualizuojamas. Buvo aišku, kad CO2 emisijų mažinimas turi būti vertinamas atsižvelgiant į tam tikrus e, poslinkius ir technologinę plėtrą. Taigi aš situaciją vertinčiau štai kaip. CO2 emisijų mažinimas buvo prioritetinis klausimas dėl to, kad ES norėjo tapti lyderę tarptautinėje klimato kaitos politikoje ir norėjo pademonstruoti puikius rezultatus klimato konferencijoje Ko Kopenhagoje. Uh, Ačiū ponui Ferhoigenui už tai, kad atvyko pas mus šiandieną. Tikrai džiaugiamės jūs čia matydami. Džiugu, kad atsakinėjate į mūsų klausimus. Norėčiau pakalbėti apie tai, kas jau buvo paliesta viename pirmiausių, viename uh, ankstesnių komiteto posėdžių, tai yra dėl tų netitikimų susijusių su lengvaisiais ir sunkiaisiais kroviniais automobiliais. Jūs minėjote, kad nebuvo jokių užuominų apie tai, kad būtų naudojami išderinimo įrenginiai, tačiau 98 metais jie buvo naudojami, pavyzdžiui, JAV sunkiasvoriuose automobiliuose ir e, Euro 5-6 e, reglamentų tekstuose. E, ten yra aiškiai uždrausti tokie įrenginiai. Ten norėčiau paklausti, kodėl tai nebuvo tiesiog nukopijuota ir įtraukta į teisės aktus dėl e, lengvųjų krovininių automobilių. Man atrodo, kad tai buvo padaryta. E, Euro 3 ir 4 tekstuose buvo išlaikytos tos nuostatos, kaip ir dėl sunkesvorių automobilių. Tai buvo įtraukę teisės aktus, taip pat buvo teikiamos ir ataskaitos. Na ir amerikiečių e, teisės aktai e, taip pat e, buvo tam tikrų pavyzdžių, kalbant apie ES rengiamus teisės aktus ir kalbant apie euro 5 ir 6 teisės aktus taip pat 715 reglamentą. Man atrodo, kad buvo pasinaudota turimo pavyzdžių 89 metų amerikiečių teisės aktų, kalbant apie abi kategorijas. Na, kalbant apie lengvuosius krovinius automobilius, man atrodo, kad tai nėra tiesa. Ir ten kalbama apie e, variklio veikimo e, sąlygas, įprastas veikimo sąlygas arba E, atliekant testavimo procedūras. Taip pat yra sakoma, kad bet kokia variklio sistema turi išlaikyti kontrolės funkciją visomis sąlygomis ir taip toliau. Na, man atrodo, juodom baltu viskas yra surašyta, tai suprantu, ką sakėte, kad kalbant apie sunkiasvorius krovinius automobilius, tai buvo numatyta, tačiau man atrodo, kad tikrai nebuvo tiksliai žodį žodin nukopijuotas tas tekstas, kalbant apie lengvuosius krovininius automobilius. Na, šiek tiek esu pasiklydęs e, tekste. Turiu tekstą štai tiesiai priešai savo akis. 715. Lengvas svoriai, krovininiai automobiliai. Taip pat 506 ir 5 straipsnis, man atrodo, kad ten juodo ant balto yra viskas parašyta yra pasakyta, kad tokie išderinimo įrenginiai yra draudžiami. Tai yra aiškiai pasakyta penktame straipsnėje. Na, aš klausiu, e, kas, ką reiškia tas išderinimo įrenginys. Kalbu apie apibrištį, juk taip. Penktame straipsnėje galima uždrausti tuos išderinimo įrenginius, tačiau kas yra tas išderinimo įrenginys, tai yra pagrindinė problema, kalbant apie apibrištį. Ir kalbant apie sunkės svorius krovinius automobilius, ten yra aiškiai pasakyta apie emisijų mažimo technologijas ir taip toliau, tačiau atitinkamas tekstas nerandamas lengvųjų krovininių automobilių tekste. Na ir neretai pas mus atvykę svečiai sako, kad e, tie draudimai naudoti išderinimo įrenginius yra taikomi tik testavimo atvejams, tačiau nerealioms vairavimo sąlygoms yra tokia pilkoji zona, kuri padeda apeiti tam tikrus draudimus. Na ir panašu, kad e, tai padeda e, pasiekti tų užsibrieštų maksimalių ribų, tačiau realiai nemažina išmetamų teršilų. Na ir galbūt ir draudžiami tie išderinimo įrenginiai, Aiškiai jie yra draudžiami, tačiau nėra aišku, kas yra tie išderinimo įrenginiai apskritai. Ir man nėra vis tiek aišku, kodėl skiriasi tekstai, kalbant apie sunkesorius ir lengvosius krovininius automobilius. Atleista, tačiau nelabai ką galiu pasakyti, kalbant apie šį klausimą. Neturiu visų tekstų, neturiu to teksto, kuriame kalbama apie sunkiosius krovininius automobilius. Bet turiu pasakyti, kad kai buvo rengiamas tas tekstas, nei taryba, nei parlamentas, nei komisija ne, neiškėlė jokių problemų ar klausimų ir reglamentai buvo patvirtinti tokie, kokius jūs dabar matote. Na ir taip, naują dalyką šiandieną čia išgirdau. Tai yra įdomu, na, nu, kalbant apie pramonę, apie deindustrializavimą, norėčiau užduoti štai tokį klausimą e, susijusi su septintuoju punktu. Gana aiškiai pasakėte, kad teisės aktai yra pagristi tam tikrų pagrindų ir pagristi tuo, jog manoma, kad visos, visi rinkos dalyviai nesukčiauja, tačiau nežinau, ar galima tiesiog remtis tokią prielaidą. Taip pat minėjote ir kitus elementus. Norėčiau paklausti, ar tam tikrą dalimi buvo o, tiesiog e, sumesta kaltė e, tam tikrų atpirkimo ožių Taip, klausėte dėl to septintojo punkto. Taip, e, galbūt e, tam tikras nesusikalbėjimas įvyko. Kalbant apie tą programinę įrangą, apie išderinimo įrenginių programinę įrangą. Taip, komisija galėtų būti už tai atsakinga. Tačiau ar jums netrodo, kad jūs turėtumėte prisimti tam tikrą atsakomybę dėl to, kad kiti gamintojai turėjo vadovautis tokiamis e, neiškiomis, neapibrištomis sąlygomis? Na ir kalbant apie tam tikrus temperatūros rodiklius, taip pat apie Opel pavyzdį, man atrodo, kad e, reglamentas buvo per daug neapibrieštas, per daug netikslus. Ką apie tai manote? Ačiū. Na, čia galėčiau Jums pritarti. Taip, čia yra ir tam tikra kolektyvinė atsakomybė, buvo tam tikri dalykai galbūt pražiūrėti. Ir kalbant apie šį konkretų klausimą, taip pat apie išimtis, man atrodo, kad reikėjo kiek įmanoma daugiau tikslumo į tekste, na, taip pat kalbant ir apie techninius aspektus, galbūt to tikslumo, iškumo pritrūko. Na ir jeigu vėl turėtume galimybę pakartoti tą patį darbą, Be abejo, galbūt kai kuriuos dalykus padarytume kitaip. Ir kalbant apie konkrečiai šį punktą, daug atidžiau reikėtų jį suformuluoti. Tačiau turiu pasakyti, kad tuo metu niekam problemų nekylo, niekas ne, ne žodeliu neužsiminė apie tai, kad e, gali kilti kažkokių sunkumų jeigu tai būtų buvę padaryta, tačiau be, būtume be abejo sprendę tą problemą, tačiau tuo met dėja to klausimo niekas neiškėlė. Na ir taip, tai yra tam tikra pilkoji zona, kurioje trūksta aiškumo. Na ir natūralu, kad reikia siekti kiek įmanoma det, didesnio detalumo ir tikslumo. Na, tai yra e, retas atvejis, kai politikas pritarė e, komentarų, jog buvo padaryta tam tikrų klaidų. Tad ačiū, kad palėtėte šį punktą, kad per... turėjome galimybę aptarti šį klausimą. Na, dabar dėl TTIP, transatlantinio e, E, investicijų ir prekybos sustarimo. Vokietijos e, atstovas minėjo, kad norima apskritai sustabdyti dėrybas, jas nutraukti. Ir vienas iš sprendžiamų klausimų yra tie išmetamų teršalų skirtumai JAV ir ES, yra skirtingos matavimo priemonės taikomos, e, taip pat skirtingos sankcijos. Norėčiau paklausti, kokia yra jūsų asmeninė nuomonė, ponė Ferhoigenai jeigu jau būtų nustatyti tie bendri išmetamųjų teršalų standartai ir jie būtų įtraukti į TTIP dėrybas, į dėrybų tekstą. Galbūt tai padėtų siekti aukštesnių standartų kai kuriems partneriams. Kokia yra jūsų asmeninė nuomonė? Ačiū. Taip, darbas vyksta, aš ir pats buvau transatlantinės ekonominės tarybos nariu ir buvo imtam, imtasi pastangų nustatyti tokius bendrus standartus, kurie būtų taikomi ir JAF ir Europos Sąjungoje. Buvo kūrimi tokie planai. Tačiau man asmeniškai atrodo, kad TTIP susitarimas politiškai dėja jau yra miręs. Sharon's no fun, please. Pana Hraznova. Ačiū, pana pirmininkė. Ačiū ponui Farhoigenai už tai, kad atvykote pas mus ir pateikėte savo paaiškinimus. Ar galite paaiškinti man, kodėl komisija pasiūlė numatyti išimtis draudimui taikyti išreguliavimo priemonės Euro 5 ir 6 atveju? Ką turėjo galvoje komisija tuomet? Ar manote, kad ta praktika kuri buvo atskleista spaudai po skandalo. Pavyzdžiui, kai sustabdomas Egar 20 minučių, kai automobilis paleidžiamas, ar e, temperatūra yra mažiau negu 50 gramų, ar tai atitinka tų tas išimtis būtent. Dar kartą pabandysiu paaiškinti išimtis, kurios matytos reglamente buvo patvirtintos be jokio pakeitimų ir paimtos iš Euro 3 ir 4 standartų 98 metais tvirtinti. Šios išimtis išdėsto to, tokiu būdu, kad gamintojai, kurie jas panaudoja, turi pranešti apie tai, kad tai daro. Ir nacionalinės tipų tvirtinimo institucijos turi tai pažymėti žinoma, tipų tvirtinimo institucijos sprendžia, ar išimtis, išimtis yra priimtinos ar ne. To niekas pats dėl savęs neturi nuspręsti. Tai daroma tipų tvirtinimo kontekste, o valstybės narės po to turi nuspręsti kartu su savo institucijomis, ar tos išimtis yra pateisinamos ar ne. Priežastys išimtėms yra žinomos, pavyzdžiui, vairuotojo saugumas ar keleivių saugumas arba paties automobilio saugumas, eismo saugumo priežastis. Tokios yra priežastis. Daugiau nieko manęs neklauskite, aš daugiau nieko negaliu paaiškinti. Aš nesuprantu, kaip tokie elektroniniai prietaisai yra susijęs su automobilio saugumu ar automobilio saugumu ar eismo saugumu. Ta, Tačiau tai buvo anksčiau ir tai bus turbūt ateityje. Aš to paaiškinti negaliu, tačiau tokios buvo pateiktos mums techninės priežastys. Ir tai nebuvo tiesiog ištraukta iš kepurės. To negali nu, daryti, kada tik nori. Tai turėjo būti patvirtinta e, atitinkamų atsakingų institucijų. Nemanau, kad kas nors sakė, kad reikia tai naudoti dėl A, B ar C priežasčių. Aš nesu taip pat techninė ekspertė, tačiau mano klausimas buvo toks. Norėjau suprasti, ką jūs turite galvoje, kai sakėte, kaip komisijos narys pasiūlėte tas išimtis. Paskutinis klausimas buvo paprastas, jeigu sutinkate. Tai yra, ar, ar manote, kad išimtis, tos išimtis, tai yra GR sustabdymas praėjus 20 minučių po automobilio veikimo, Ar būtent tokias išimtis jūs turėjote galvoje? Iš tikrųjų, negaliu to įvertinti. Jeigu gamintojas nori panaudoti tokias išimtis, tai jis turėjo įtikinti kompetitingas institucijas, joms pranešęs apie tai. Kompetentinga institucija būtų turėjusi sutikti, kad tai yra pateisinama. Nauji teisės aktai numato griežtesnės taisyklės. 56 metais keleiviams jūs prieštaravote pasiūlymams, kurie buvo, būtų buvę žalinga e, Vokietijos automobilių gamintojams, daugiausia tiems, kurie gamina didesnius automobilius. Ar jūsų prieštaravimai buvo pagrįžti e, duomenim, duomenimis iš automobilių gamintojų, kad tai būtų žalinga. Žinoma, automobilių pramonė visada dėjuoja, kad tai, ką siūlo teisės aktų leidėjai, yra neįmanoma. mes savo nuomonę pagrindėme nepriklausomų ekspertų nuomonę. Jūs klausėte apie tai, kodėl Euro 5 ir Euro 6 standartai nebuvo pristatyti kaip paketas. Tam buvo įvairių priežasčių. Viena iš jų buvo ta, kad kai rengėme Euro 5, technologija Euro 6 standartų dar nebuvo sukurta. Mes patikėme pasiūlymą ir po metų didelis gamintojas pareiškia, kad štai mes turime prietaisą, kuris reikalingas ir mes jį turime ir jis e, tai leido mums padaryti. Tai, kas sakė gamintojai, kas įmanoma, kas neįmanoma, mums iš tikrųjų nebuvo svarbu. Ačiū, kad atvykote pas mus, ponė Ferhogenai. Norėjau išsakyti keletą dalykų. Jūs sakėte, kad jums tai buvo reikalingi ekspertai, jūs su jais diskutavote, įsteigėte aukšto lygio ekspertų grupę. Ir už tai susilaukėte daug kritikos. Ypač dėl to, kad automobilių pramonės atstovus kvietėte į tos ekspertų diskusijas ekspertų grupė teikia rekomendacijas. Tai Kažin, jeigu būtų labiau subalansuotas darbo grupės sudėtis, ar nebūtų buvo galima žengti toliau. Ir galbūt situacija dabar būtų geresnė dėl pasiūlymų, kurie po to tapo reglamentais ar direktyvomis. Ne, aš nemanau. E, rekomendacijos buvo labai plačios. Dvidešimt pirmai klasiai rekomendacijos buvo strateginės dėl ilgalaikės automobilių pramonės ateities. Galiu paskatinti jūs paskaityti 21 klasės išvadas. Kiekvienas žodis, kuris ten parašytas, depegaliuoja šiandien. Ir aš didžiuojasi tais, tuo mūsų darbu. Nemanau, kad būtume sulaukę geresnių rezultatų, jeigu būtų buvusi kitokia grupės sudėtis. Man atrodo, kad ta grupės sudėtis buvo subalansuota, įvairių valstybių narių atstovai, komisijos atstovai ten dirbo, parlamento atstovai buvo darbo grupėje, ten jūs turėjote du narius ir jie suvaidino svarbu vaidmenį, buvo ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovų, aplinkosauginių, ekonominių organizacijų atstovų. Taip pat ir automobilių dalių tiekėjų pramonės atstovai. Manau, kad tai buvo subalansuota grupė, o rezultatas buvo labai geras. ir grupiai, grupės darbas leido užtikrinti, kad pramonė pritarė, sutiko su tolesnių teisės aktų poreikiu. Ši ekspertų grupė išsiaiškino, kad yra būtinybė parengti bandymų ciklą, kuris atitiktų realias vairavimo sąlygas. Taigi aš manau, kad tas darbas buvo sėkmingas bet buvo pareikšta daug kritikos, nes aplinkosauginės ir visuomeninės grupės negalėjo susipažinti su darbo grupės darbu. Skirtingai nuo komisijos nario Dimas, jūs norėjote, kad CO2 emisijos būtų didesnės. Ir žvelgiant atgal, ar manote, kad galėjote priimti kitokį sprendimą tuo metu? Ar viską manote padaręs teisingai? Ponas Verhoginas. 21 klasės darbo grupė buvo subalansuota, turime ten ir aplinkosauginių organizacijų dėl CO2. 2007 metų viduryje pati komisija paaiškino, kad būsimose teisės aktuose bus naudojamas integruotas požiūris, tai yra dauguma, didžioji dalis mažinimo bus, emisijų bus užtikrinta gerinant variklius. Ir aš gyniau tokį požiūrį. Pirmininkas Baros ir ponas Dimas nepritarė kai kam dėl bendrų e, pramonės sumetimų ir žvelgdami į Kopenhagos e, konferencijos e, perspektyvas. Iš mano perspektyvos, tai tai, kas buvo nuspręsta parlamente komisijoje aš pasisakiau būtent už tai. Prašom nekalbėti vienu metu, nes vertimo neįmanoma suprasti. Jūs sakėte, kad neturite informacijos apie sukčiavimo bandymus. 2007 metais Vokietijos aplinkos apsaugos institucija paskelbė tokią informaciją ir parašė jums laišką apie tai, kad įtariama, jog bandoma sukčiauti ir paprašė jūsų išsiaiškinti šį emisijų klausimą. Aš paprašiau komisijos pateikti man visus dokumentus susijusius su mano sprendimais, su mano dalyvavimu, aptariant visus šios klausimus. Ir tokių laiškų tarptų dokumentų, kurios aš buvau gavęs, nėra. Aš nežinau apie jokius laiškus iš Vokietijos institucijų. Ponas Baunas yra mano geras draugas, aš būčiau žinojęs apie jo laišką. Atsakymuose raštu kalbama apie informaciją iš Vokietijos aplinkos apsaugos agentūros. Taigi turiu Jūs patikinti, kad tuo metu tokios informacijos komisijai nebuvo pateikta. Aš nemanau, kad Vokietijos aplinkos apsaugos agentūra kada nors e, atsiuntė kokį nors tokį laišką tuo metu, aš nieko apie jokius pažeidimus nežinojau. Galbūt jūs kalbate apie gerai žinomą neatitikimą tarp testų, kurie buvo prieinami ir realių e, išmetalų. Tačiau apie tai jau kalbėjome daug, aš nežinau, ką čia dar galima papildyti. Ekstra? Kelios pastabos, jeigu visi kalbės per ilgai, tai tuomet visą tad padarysite savo kolegų sąskaitą, nes e, liksime be vertimo. Taigi, iš pagarbos kolegoms prašau laikytis kalbėjimui skirto laiko. Penkios minutės klausimams ir atsakymams. O jeigu pradėsite taip vieni dviese kalbėti kartu, tai bus iš vis neįmanoma jūsų suprasti. Panas Eikau dabar. Ačiū užplovimus, dar net nepradėjau kalbėti. Pone Ferhoigenai, atsiprašau, kad turiu grįžti prie tų sukčiavimo ir išreguliavimo prietaisų, bet mes turime suprasti realiai, kas vyko komisijoje jums einant tas pareigas. Esate teisus, išreguliavimo prietaisų draudimas egzistavo jau 1998 metais, kalbant apie lengvasvorius automobilius. Toliau buvo atvejis, kai tokia įranga buvo patvirtinta sunkiasvoriams automobiliams. Dėl tos priežasties komisija pakeitė savo teisės aktus dėl išreguliavimo prietaisų sunkiasvorių transporto priemonių direktyvoje. Ir 2001 metais buvo pateiktas pakeitimas, pataisyta direktyva, 2002 metais e, viskas buvo pakeista ir motociklams. Taigi tokia išreguliavimo prietaisų krizė vertė keisti teisės aktus sunkias svoriams e, automobilio transporto priemonėms ir motociklams. Tačiau grįžtant prie lengvasvorių transporto priemonių, čia matome, kad senas reglamentas, 98 metų reglamentas buvo nukopijuotas, nepasimokius iš 2000 ir 2001 metų. Ir 2000 ir 2001 metų svarbiausia pamoka ir buvo ta, kad tame reglamente buvo numatyta prievolė gamintojams pateikti informaciją, apie tai, kuomet jie naudoja išreguliavimo strategiją. Privaloma buvo pateikti tokią informaciją ir tas nebuvo padaryta, kalbant apie lengvasvorius automobilius. Taigi mes turime suprasti, kaip ir kodėl buvo pasirinkta nenumatyti tokios nuostatos lengvasvoriams transporto priemonėms. Ir tai, buvo, tai vyko jums einant tas pareigas, tai mes norime išsiaiškinti, kodėl tas nebuvo padaryta aš nieko, man niekuomet nebuvo užduotas to klausimas, aš tikrai nežinau atsakymo. Kalbant apie sunkias svorės transporto priemonės, e, tiesiog nebuvo ta, tas pats reikalavimas numatytas ir lengvas svoriams transporto priemonės. Man atrodo, kad buvo. Man atrodo, kad tai buvo su, su, suderinta, bet to klausimo manęs nieks nepaklausė. Aš negaliu taip štai, štai, paprastai pateikti atsakymą, man reikia pasidomėti, išsiaiškinti. Uh, ir aš turiu išsiaiškinti visą tai komisijoje, galbūt galėčiau raštu pateikti atsakymą, bet aš dabar bent jau iš to, ką žinau, negaliu Jums atsakyti šį klausimą. Taip, taip, taip, toks šokiruojantis klausimas, bet tada kitas būtų, kita tema, tipo tvirtinimo sistema, vėlgi viskas buvo paskelbta Jums einant komisaro pareigas. Ir dabar mes matome, kad būtent dėl to, kad trūko rinkos priežiūros, ES priežiūros. Dabar siūloma, pato, siūlomi patobulinimai, bet tuo metu 2007 metais nebuvo apie tai iš vis svarstoma. Europinė priežiūra, rinkin, rinkos priežiūra net nebuvo įtraukta į pasiūlymą, kuris buvo tuo metu pateiktas. Tai kodėl tas nebuvo padaryta? Nes tai nėra kokie tai ypatingi mokslai suprasti, kad ES priežiūra galbūt būtų naudinga šiuo atveju. pagrindų direktyva, apie kurią jūs kalbate, kur buvo numatytas europinio tipo tvirtinimas, buvo pažangi lygnant to, kas buvo anksčiau, nes iki to egzistavo nacionalinių sistemų abipusis, abipusis pripažinimas, o tai buvo visai kas kita. Ir viskas buvo gyvenima visiškai kitaip. Esu įsitikinęs ir komisija buvo įsitikinusi, kad ta pagrindų direktyva buvo labai svarbus žingsnis tinkama linkme. Ir jūsų klausimas man iš ties labai įdomus. Man atrodo, kad aš viską prisimenu teisingai ir, ir netgi pastiksinau šį rytą. Mes kalbėjome apie tai, ar nereikalinga būtų europinė sistema. Tai reikštų, kad sprendimas dėl tipo patvirtinimo būtų priimamas Europos lygmenių. Ir tai būtų daroma ne susitikimuose ar koridoriuose, kur posėdžiauja Kars 21 grupė. Buvo absoliučiai atsisakoma tą daryti kažkur koridoriuose. Ir man atrodo, kad dabar tokia situacija štai ir yra, nes valstybės narės to nenori. Ir mes žinojome, kad sunkiai bus pasiektinas tas rezultatas, dėl to aš ir nepatikiau tos pasiūlymo. Bet e, mane tenkino tai, kad situacija gerėja ir pagerės numačius pagrindų direktyvą. Na, jūs apie tai nepagalvojote ir kadangi manėte, kad vis tiek nepavyks, tai ir nesiekėte to. Pone Evi. Ačiū, aš kalbėsiu itališkai. Norėčiau sugrįžti prie to, ką minėjo kolega Elgat, dėl prievolių reikalavimo visapusiškai atskleisti informaciją, visapusiško skaidrumo reikalavimo. Ta turėjo padaryti automobilių pramonės atstovai. Kalbant apie visus tuos klausimus susijusius ir su bet, kokios, bet kokių matavimo prietaisų įdėgimų, turiuomenį išreguliavimo priet, prietaisus. Tačiau mano klausimas jums būtų štai koks. Euro 5, Euro 6 standartai. Ar jūs manote, kad čia siekis, bandymas buvo iš tiesų patobulinti teisėkuros sistemą? Taip, žinoma, tuo ban, buvo bandoma pagerinti sistemą. Ne tik turint omenyje švaraus oro Europai strategiją ir jos įgyvendinimą. Tai buvo galimybė įgyvendinti tuos e, teisės aktus, visą tą strategiją, to švaraus oro strategijos tikslai, jie buvo pasiekti. Euro 5, Euro 6 standartai buvo labai didžiulis žingsnis į priekį. Ir mes matėme, kaip įvairios frakcijos Europos parlamente darė pareiškimus baigiamoje diskusijoje ir tikrai buvo bendrai uh, manoma tiek Europos parlamente, tiek bendrai visuomenėje, kad tai buvo labai svarbus e, reikšmingi žingsniai į priekį siekiant geresnės kokybės oro Europoje ir kad tai užtikrins geresnę sveikatą mūsų gyventojams. Nes aš šiek tiek esu nustebusi dėl to. Žinodama, kad laboratorijose atliekami testai, kurių rezultatai buvo naudojami – institucijų pagal naują Europos vairavimo ciklą, kad būtent jau tada buvo žinoma, kad tai nėra tikslus rezultatai, kad tų testų rezultatai nėra tikslus, kad sąlygos nėra tikslios. Ir kalbant apie apibrieštis, kurios buvo naudojamos parametrus, kurie buvo naudojami reglamente ir tai, kad visa tai finansavo komisija, tai tikrai turėjo būti kažkokių tai alternatyvių ciklų siūloma. Ciklų, kurie būtų realistiškesni, ilgesni, kur per, būtų atsižvelgiama į, į, į lakumą, pasipriešinimą kitus dalykus, kad tie rezultatai būtų labiau atspindintys realybę. Ir man tiesiog įdomu, kodėl tokio pobūdžio pagerintas ciklas net nebuvo naudojamas, nebuvo apie tai net kalbama. Ir tai, kad jis nebuvo naudojamas, iš tiesų yra labai man e, aktuolus klausimas. Tiesiog komisija neatsižvelgė į įvairius parametrus. Jie buvo jau konkrečiai įvardinti ir nurodyti, taigi šiandien yra aiškiai sakoma, kad automobilis, kuris važiuoja keliu magistralėje, kad emisijos ten kur kas didesnės nei atliekant testavimo ciklus e, laboratorijoje kur rezultatai yra gaunami tik tai testo tikslais. Na, aš pats čia šiandien daug ką sužinau naujo. Aš net negirdėjau apie tai, ką jūs e, minėjote. Ir net negaliu to komentuoti, tik tai galiu pasakyti tai, ką jau sakiau. Man reiks matyti, aišku, pasitikslinti, pasigilinti ir galėčiau galbūt raštu jums pabandyti pateikti atsakymą. Aš žinau, kokios informacijos turėjau tuo metu ir ta informacija rodė, kad lengvasvorių svorių transporto priemonių, keleivinių automobilių atveju nebuvo testavimo metodų sukurta tokių, kurie atspindėtų realias emisijas, emisijas realiomis vairavimo sąlygomis. Ir buvo man užduodamas štai koks klausimas, ar tai reiškia, kad mums reikia laukti, kol bus sukurtas toks testavimo metodas prieš pateikiant naujus pasiūlymus, ar mes galime uh, pasikliauti naujais testavimo ciklais šalia e, naujų teisės aktų. Ir turint omenyje tai, kad vis daugiau buvo eismo, vis daugiau automobilių ir kokybė, oro kokybė vis prastesnė, man atrodo, tuometinis sprendimas buvo teisingas - pateikti teisėkuros pasiūlymus ir tuo pat metu kurti naujus testavimo metodus. Ačiū. Tai dar pabaigai. Vienas klausimas. Tie testai egzistavo nuo 2004 metų. Taigi buvo visiškai įmanoma atsižvelgti į kažkokią tai galimybę patobulinti juos. Kažkokie tai, pavyzdžiui, didesnio lankstumo mechanizmai, aš manau, kad buvo, juos galime įdėkti kur kas anksčiau. Uh, Pone Ferhogenai, dėkoju už tai, kad atvykote, dėkoju už tai, kad dalyvaujate entuziastingai e, mūsų komiteto darbe. Per ilgą mūsų, per mano politinę karjerą ir per jūsų ilgą politinę ir privačią, e, privataus gyvenimo karjerą iš tiesų jūs aiškiai parodėte, kad bandėte kaip ir suderinti aplinkosaugos ir pramonės interesus. Na ir kalbant apie Europos aplinkosaugos pramonę ir taip pat pramonės politikos sritį, tai aišku yra labai svarbus dalykai. Na ir e, pasaulinė sveikatos organizacija 2012 metais įvertino NOX dujas kaip kancerogenės dujas. Ir aplinkosaugos tam tikros visuomenės grupės iš tiesų labai daug kovojo e, prieš e, šios, šias NOx emisijas. Ir vis tiek daug dėmesio ir didelis privalumas buvo skiriamas dizeliniams varikliams, o ne benzininiams varikliams. Ar jūs nemanote, kad reikia kovoti? Ne, nemanėte, kad tuo metu, kai dirbte komisaru, reikėjo mažinti ir kovoti su NOx emisijomis ir uh, kalbant apie Kars 21 darbo grupės veiklą 2005 metais, ten irgi buvo tam tikrų ideologinių dalykų. Taip pat matome, kad ES ėmėsi iniciatyvos reglamentuoti dizelinius variklius ir tą darė pasitelkus amerikiečių iniciatyvą Cleans Air Act e, įstatymą, kuris buvo primtas Amerikoje, kur buvo bandoma apsaugoti na, ir Amerikos automobilių pramonės interesus. Ir dar vienas mano klausimas, ar jūs nemanote, kad komisija pasidavė amerikiečių interesams ir tokiu būdu pakenkė automobilių pramonės ats, e, pramonėje Europoje? Ir ketvirtas klausimas. ES politikoje, kuri, kuri, kur buvo kuriami labai griežti reikalavimai dizeliniams varikliams ir de facto buvo nubausti Europos gamintojai, konkrečiai Volkswagenas, e, dizelio srityje. Dėkuoju už atsakymus. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das äh, ganz richtig verstanden habe, aber. Ačiū. Nesu tikras, ar iki galo supratau jūsų pateiktus klausimus, tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Visų pirma, dėl e, tų kancerogeninių E, išmetamųjų teršalų elementų. Be abejo, e, strategija apima visus teršalus. E, toks yra mūsų teisės aktų tikslas. Taip, atsakymas į tą klausimą būtų taip. Dabar dėl tų ideologinių ginčių ir kar 21 darbo grupės. Na, apie tai informacijos neturiu, suprantu, kad skirtingi sektoriai pateikė skirtingas nuomonės, buvo parengtas ir galutinis pranešimas. E, ir tai buvo pasiekta bendro, e, bendru susitarimu, tad nežinau, kiek ten tos ideologijos buvo. Na ir kalbant apie ES teisės aktus, apie reglamentus. Sunku pasakyti, ar buvo taikoma kažkokia, kažkoks tai spaudimas iš JAV pusės juos tvirtinant. Šito tikrai negaliu pasakyti. Kągi kolegos, ačiū už klausimus. E, periname prie antrojo diskusijų rando, suteiksiu žodį visiems norintiems. Ir laikas mus spaudžia, e, tad prašysiu visų kolegų neviršyti trijų minučių pasisakymo laiko. Ponas Bilet, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Atsižvelginti tai, kad Mūsų klausimas tiesiogiai transliuojamas Niderlanduose, kalbėsiu savo gimtają kalbą. Atsakydami į dešimtąjį klausimą, e, sakėte štai ką, kad nebuvo paspausti reikalingi stabdžiai susidarius tam tikrai situacijai ir Man atrodo, kad galbūt ir jūs, ir dauguma mūsų kolegų šioje salėje mano, kad buvo prarasta daug vertingo laiko nuo 2007 metų. Nes kalbant apie naujus testavimo metodus, man atrodo, kad juos buvo galima pritaikyti daug greičiau, buvo galima paspartinti tuos procesus, užtrukome net dešimt metų ir man atrodo, kad tai yra per daug ilgas laiko tarpas. Ačiū. Na, aš tikrai negalėčiau vertinti to, kas vyko po 2009 metų. Aš galiu tik atsakyti į tuos klausimus susijusius su mano kadencija, su um, mano atsakomybės sritin patekusiais pasiūlymais. Na ir kalbant apie tai, ar buvo kažkokių vėlavimų tuo laikotarpiu, ar buvo žinoma apie tuos vėlavimus. Ne, be abejo, atsakymas yra ne. Mano nuomonė tai buvo prioritetiniai klausimai. Ir kai tik e, atitinkamos tarnybos mane informavo, jo galima imtis veiksmų, aš tų veiksmų ėmiausi, tikrai nebuvo dėlsiama. Tačiau vienas kolega minėjo, kad penktaisiais ir šeštaisiais metais jau buvo tam tikrų ženklų iš Austrijos aplinkosaugos agentūros, kad e, yra tam tikrų netitikimų, didelių netitikimų. Uh, E, kalbant apie rezultatus iš laboratorijų ir rezultatus gaunamus realiomis vairavimo sąlygomis. Tad ta informacija buvo žinoma. Ir norėčiau paklausti, ar nebuvo galima imtis e, iniciatyvos skubiau, galbūt e, buvo galima priimti tokį sprendimą. Norėčiau paklausti, ar jūs priimate tokį sprendimą, ar komisijos tarnybos? Na, šiandien jau keletą kartų apie tai kalbėjau minėjau, kad e, mes žinojome apie problemos egzistavimą ir darbas buvo paspartintas šioje srityje, kai gavome pirmosius jungtinių tyrimų centro rezultatus. Tad mano atsakymas būtų trumpas ir aiškus, taip. Na, o kalbant apie tą informaciją, kurią turėjome, buvo akivaizdu, jog nebuvo galima vėluoti, kad reikėjo imtis veiksmų kuo skubiau. Ir man atrodo, tai ir buvo padaryta komisija, ėmėsi darbo. Pirmasis žingsnis buvo uh, Europos parlamento įgaliojimas, kurį, uh, kuris buvo suteiktas komisijai. Kalbant apie sprendimą dėl reglamento 715. 2007 metų reglamentas, tad komisijai buvo suteiktas įgaliojimas, nebuvo numatytas kažkoks tai laiko limitas. Uh, bet būtent tada buvo suteiktas tas įgaliojimas šeštų metų pabaigoje. Ačiū labai, ačiū ponė Ferhoigenai, perėsiu tiesiai prie man rūpimų klausimų. Norėčiau paklausti iš tai, ko. Kaip viskas vyksta Europos komisijoje? Nesuprantu, kad komisija yra e, sutarčių saugotoje ir buvę komisarai dažnai mini jog būtent valstybės narės yra atsakingos už stebėseną ir įgyvendinimą. Tačiau kas nutinka tuo atveju, jeigu valstybės narės nesima veiksmų, žinote, kad tokių stacijų pasitaiko. Ir panė Pienkovska taip pat pripažino, kad komisija nepakankamai atidžiai pažvelgė situaciją, tačiau jeigu valstybės narės nesima veiksmų, e, ir komisija turi sureaguoti, kaip konkrečiai viskas veikia, kaip veikia tas mechanizmas, kas prižiūri tos procesus kas užtikrina, kad valstybės narės pasiektų reikalingos pažangos. Juk turi būti kažkoks mechanizmas, juk priešingą atveju tada negalite vadintis e, sutarčių saugotojais. Ačiū. Vienintelė priemonė, kurią turi komisija, tai yra pažeidimo procedūra. Tai yra procedūra, kuri pradedama prieš valstybę narę e, ir jokių kitų veiksmų mes imtis negalime nei prieš piliečius, nei prieš įmonės esančios ES. Galime pradėti tokią pažydimo procedūrą prieš valstybės narės valdžios institucijas, tačiau mes negalime nusiųsti kažkokių tai inspektorių, kurie patikrintų, ar valstybės narės tinkamai viską atlieka. Tačiau kas yra atsakingas už tai komisijoje, kas yra atsakingas už tą procedūrą? Na, kalbant apie situacijos vertinimą, apie tai, ar buvo įvykdytas sutarties pažeidimas, komisaras arba generalinis direktorius atsakingas už tą sritį yra. Ir kalbant apie Euro 5 ar Euro 6 reglamentą, bet koks teisės akto pažeidimas būtų e, ponios Pienkovskos e, atsakomybės rytis, bent jau šiuo metu. Dar norėčiau kai ką pridurti. Komisija gali pradėti pažeidimo procedūrą tik tuo atveju, jeigu turima patikimos informacijos ir tokia informacija yra gaunama e, vadovaujantis konkrečiomis procedūromis, yra konkrečios taisyklės, valstybėms narėms tai yra, taip pat yra suteikiama galimybė atsakyti, jos turi galimybę ištaisyti pažeidimą ir pati pažeidimo procedūra jau yra paskutinė priemonė, kurios imamasi. Ir kaip jau minėjau, tai yra vienintelė galimybė komisija imtis kažkokių veiksmų siekiant ištaisyti susiklošiusią netinkamą padėtį. Na, jeigu komisijai būtų suteikti įgaliojimai priversti valstybės narės e, laikytis taisyklių, na, nežinau, ar tai būtų įmanoma. Ačiū. Tai kaip suprantu, generalinis direktorius yra atsakingas už šių procedūrų inicijavimą. Taip, už inicijavimą jis yra atsakingas, tačiau jau tada komisarų kolegija turi priimti galtinį sprendimą, nes tūkstančiai pažydimo procedūrų e, galėtų būti pradėta kasmet, tačiau pirmiausia reikia komisarų kolegijos e, patvirtinimo. Ačiū už Jūsų atsakymus, tačiau gaila nebeturiu pakankamai laiko užduoti tolesnius klausimus. Ačiū, ponė Ferhoigenai, minėjote, jau džiaugiatės galėdamas būti čia, džiaugiamės galėdami išgirsti Jūsų e, klausimus. Gaila, kad atvykote po pirmojo pakvietimo, teko net keturis kartus kviesti Jūs, tačiau bet kuriuo atveju džiaugiamės Jūs matydami. Norėčiau staptelėti prie to, e, kas susijęs su dešimtojo klausimu. Jūs kaip komisaras minėjote, kad nebuvo jokio vėlavimo. Ir buvo žinoma apie problemą dėl NOX koncentracijos nuo 2005 metų. Buvo manoma, kad e, ODR darbo grupė buvo e, priimtas Tačiau ne, ne jūsų tai buvo sprendimas ir nuo 2005 iki 2010 metų buvo prarasta tiek daug laiko iki priimant tą sprendimą. Ne, e, negaliu tam pritarti. Ponas Tajani galėjo priimti tą sprendimą, kurį minėjote tik remdamasis tyrimais, kurie buvo atlikti Jungtinio tyrimų centro, tais tyrimais, kuriuos aš užsakiau 7 ir 9 metais. Kalbant apie Euro 5 ir Euro 6 reglamentus, jie įsigaliojo ir buvo patvirtinti, jeigu neklistu, 2007 m. Liepą. Ir tais pačiais metais buvo užsakyta atlikti tyrimą, kurį turėjo atlikti Junktinis tyrimų centras. Jie turėjo išanalizuoti naujus tyrimų ciklus taikomus keleiviniams automobiliams, lengviesiams krovininiams automobiliams ir tada po dviejų metų, kai kelius išvilėjo pirmosios mašinos e, parengtos pagal Euro 5 reikalavimus, buvo atliktas e, e, komisijos tyrimas. Uh, Na ir tikrai negalėčiau pasakyti, kad buvo kažkoks tai vėlavimas, juk jeigu nebūtų atliekami tyrimai, jeigu nebūtų įmamasi reikalingų priemonių, tiesiog jokių sprendimų nebūtų galima priimti. Ir kalbant apie naują testavimo ciklą, reikia turėti duomenis, reikia žinoti, kokią formą turės tas e, ciklas įgauti. Ir man atrodo, kad aš būtent sukūriau visas tas išaksinės sąlygas, kurios buvo būtinos tam darbui atlikti. Na ir e, taip, kalbant apie penktuosius metus, apie tai, kad jau buvo turima informacijos ir apie tai, kad ORD reglamentas buvo priimtas vėliau, na, reikia nepamiršti, kad teisėkūros procesai pareikalauja laiko. Ir suprantu, kad prireikia 10 ar 11 metų, galbūt galėtumėte pasakyti, kaip būtų galima tai kitą kartą atlikti šiek tiek greičiau. Na, tikrai tokio patarimo duoti negalėčiau ir be to nežinau, kas vyko po 2009 metų ir negaliu to komentuoti. Neretai yra konkrečių priežasčių, kodėl teisėkuros pasiūlymai rengiami komisijos užtrunka tiek ilgai pareikalauja tiek daug laiko. Todėl, kad tiesiog nenorima e, galbūt primti kažkokių tai sprendimų, tačiau tai procesas yra labai ilgas. Pane Frologenai, jūs sakėte, kad E, suteikė 7 metais įgaliojimus 7 metais, 9 metais bendram tyrimų centrui e, dėl PEMS. Ar to darbo metu kilo klausimų dėl to išreglavimo prietaisų? Ir jeigu taip, kodėl e, buvo leista tokius prietaisus dėkti? Ne, kodėl? Nebuvo priežasties tai daryti. Norėčiau priminti, kad 715 reglamente yra straipsnis, apie kurį kalbėjote dėl sankcijų. 13 straipsnėje ir 5 straipsnis dėl to, kad negalima turėti tokių prietaisų. Jūs sakėte, kad tu žinote, kad žinote, kad egzistuoja tokie prietaisai. Gal nesutikite bendram tyrimų centrui įgaliojimų atidžiau tai analizuoti. Išreguliavimo prietaisai buvo uždrausti, taip sakoma, reglamente, kad jie yra draudžiami visiškai aiškiai. Todėl man nereikia daugiau tyrimų jokių daryti, viskas padaryta. Taip, taigi buvo įmamas reikėjo imtis priemonių, kad e, būtų reglamentų laikomasi tinkamai. Ir 7 metais prasėte e, bendrą tyrimų centrą pagalvoti apie realių ir vairavimo sąlygų testą. Tačiau, taigi, ar jūs prašėte bendrąjį tyrimų centrą dirbti šią, dėl šią problematiką, nes problema aiškiai yra dėl to, kas e, kokie laboratorijų rezultatai ir realių vairavimo sąlygų rezultatai. Taip, žinoma, tai ir buvo visos, visa esmė, kad mūsų išeities taškas buvo tas, kad plačiai pripažįstama, kad, kad laboratorijų testų ir testavimas realiomis sąlygomis rodo didelį spragą. Tas rezultatas buvo žinomas ir dėl to, aš kartuoju dar kartą, mes suteikėme komisijai, komisija gavo įgaliojimus per reglamentą imtis dėl to veiksmų ir dėl to komisija užsakė du bendro tyrimų centro tyrimus, kad būtų sukurta nauja testavimo procedūra. Tačiau bendrasis tyrimų centras turi daugiausia dėmesio, 70 procentų skirti įgyvendimui, tik 30 procentų kitam darbui. Ar galite tai patvirtinti? Na, manau, kad čia yra nesuspratimas. Bendras tyrimų centras nėra atsakingas už stebėseną. nežinau kaip taip sakyti, jis nėra atsakingas už tai, kad tikrintų, ar valstybės narės vykdo savo įsipareigojimus ar ne. Panas Demes Makar. Ačiū. Kalbėsiu olandiškai vėlgi. Pone Feroginai, taip pat noriu padėkoti Jums už tai, kad atvykote čia. Man įdomu, ką pasakė ponas Dimas, įvertinti gyvenimo kaštus prieš reglamentų suformavimą, nes dideli kaštai gali priversti reguliuotojus susilpninti reglamentą, kad būtų sumažintas e, implementavimo, sumažinti implementavimo kaštai. Taip sakė panas Dimas. Ar jūs taip pat manėte, būdamas komisijos nariu? Aš nežinau, e, iš kur ponas Dimas e, gavo tą informaciją. Aš nesikalbėjau su gamintojais tokiais klausimais ir jie man nesiskundė dėl to. Aš manau, kad tai, ką sakė ponas Dimas, yra susijęs su CO2 išmetalais. Tačiau aš nebuvau už tai atsakingas, tai buvo jo atsakomybės rytis. Savo atsakymais jūs kelis kartus minite amerikiečių teisės aktus. Ar buvo kontaktų tarp e, komisijos ir amerikiečių aplinkos apskos agentūros, kalbant apie emisijų testus? Aš e, manau, kad taip, nežinau tiksliai, bet esu tikras, nes yra nusistovėjęs bendradarbiavimas tarp ES ir jungtinių valstybių institucijų įvairiausiose srityse ir taip jau yra daug metų. Reguliariai keičiamasi patirtimi, informacija aukštų lygių. Taigi turėjo būti kažkokiu kontaktu. Aišku, kad yra bendradavimas ir jungtinių tautų agentūrose. Taigi, kaip paaiškinsite faktą, kad JAV, ypač Kalifornija, pasakytų daug daugiau pažangos ir taiko daug griežtesnius išmetalų apribojimus negu ES. Na, turbūt skirtingos politinės aplinkybės leido patirinti tokius teisės aktus. Ar manote, kad ES e, padarė blogų sprendimų remiantis jūsų turimą informaciją dabar, ar pakeistumėte tam tikrus savo sprendimus? Na, Europos Sąjunga, tai yra teisės aktų leidėjai Europos Sąjunga, čia kalbame apie Euro 5 ir 6 standartus. E, būtent teisės aktų leidėjai priėmė sprendimus, tokius, kokius priėmė tuo metu, atsižvelgdamos į vairius interesus tuo metu buvo manoma, kad tie sprendimai teisingai ir aš su to sutinku, aš manau, kad tai, kas buvo padaryta, buvo padaryta, kas buvo teisinga ir būtina tuo metu. Na, aš irgi kalbėsiu olandiškai kaip visi. Pone Ferhogenai, aš nesuprantu, kodėl 2007 metais pasirinkote klasikinį stebėsinos būdą. Turėjome problemą dėl spaudimo iš amerikiečių gamintojai 98 metais, tačiau vis tiek jūs pasirinkote savi sertifikavimą ir valstybių narių stebėsinos sistemą. Turėjote signalų, kad valstybės narės tinkamai nedirba savo darbo. Galėjote įvesti labiau europietiškesnį stebėsinos modelį. Kodėl taikėte tą klasikinį modelį, kai automobilių pramonė yra labai tarptautinio masto šiaip sritis? Prielaida, kuria pagristas jūsų klausimas, yra tai, kad komisija žinojo, kad valstybės narės nesilaiko savo prievalę stebėti ir prižiūrėti teisės aktų įgyvenimą. Aš nesutinku su tokia prielaida, lengva sakyti. Tačiau aš nežinau jokios pažeidimo procedūros, ne vienos prieš e, valstybės narės susijusios su automobiliais. Vienintelė, kiek žinau, tai buvo su Daimler Benz oro kondicionieriais. Ir tai reiškia, kad informacija apie problemas su ES teisės aktų įgyvendimu valstybės narėse nėra prieinama. Tokios informacijos nėra. Turiu pasakyti, aš nežinau apie tokias ataskaitas, jeigu tokių būtų buvę, aš būčiau žinojęs. Ne, bendras tyrimų centras tuo metu, kai jūs buvote komisijos narys, yra išaiškusi abejonė dėl to, ar valstybės narės atlieka savisertikavimo stebėseną. Kodėl jūs tų signalų neišgirdote? Bendrasis tyrimų centras. bendrasis. Aš nežinau apie tai, kad bendrasis tyrimų centras, ką nors būtų pasakęs apie valstybės narės, jų sugebėjimą vykdyti savo įsipareigojimus pagal trečią ir ketvirtą euro standartą. Nežinau apie tokius bendrojo tyrimo centro komentarus. Tikriausiai jūs turite dokumentą, kurį galėtumėte man parodyti. Ačiū pirmininkė, ponė Ferhoginai. Neturime daug laiko, o klausimų daug jau užduota. Dešimtajame klausime jūs atsakėte, kad teisėkuros problemos nebuvo bet buvo problema su tuo, kad kaip gamintojai laikosi tiesiekurios aktų ir ne komisijos darbas stebėti buvo tai. Na, dabar norėčiau išgirsti šiandien. Hmm. Ką Jūs pasakytumėte šiandien, šiandien pamirškime visą gyvendinimo problematiką, e, tinko, rinkos stebėsiną, kaip šiandien būtų galima viską geriau padaryti, kaip padaryti viską greičiau, ypač jeigu norime pasiekti tikslo, tai yra pagerinti oro kokybę. Tai juk yra teisėkuros tikslas, kaip greičiau visą tai pasiekti, žvelgiant į ateitį. Ar galima kažkaip pagerinti teisėkuros procedūros, ponas Verhoginas? Na, tai politinės valios klausimas. Yra įvairių pavyzdžių kuomet Europos Sąjunga elgesi ir veikia greitai, e, dėkdama naujus teisės aktus. Kai šankstinės sąlygos egzistuoja, kai yra poveikio vertinimai, kas yra labai svarbu, nes jų reikia, be jų, be visapusiškų poveikio vertinimų daryti nieko nereikia. Taigi, jeigu yra politinė valia, jos reikia iš abiejų pusių, nes čia kalbame apie bendrą sprendimą. Tačiau, kai politinė valia yra, galima priimti greitų sprendimų. O patirtis yra tokia, kad jeigu teisėkuros sprendimas užtrunka ilgai dėl to, kad kažkas iš apagalius ratus, tai aš manau, kad e, galima būtų rekomenduoti, kad reikia suvokti problemos rimtumą ir užtikrinti, kad valstybės narėse tai būtų suvokiama. Čia ne vien tik Briuselio reikalas. Manau, kad komisija puikiai supranta visą tai. Varsybės narės taip pat turi kažką daryti dėl rinkos stebėsenos. Tai ji nepakankama valstybės narėse. Ne, aš to nesakiau, nes aš to nežinau, aš tik tai galiu pasakyti. Taip, jeigu turėsiu rimtų įrodymų, dokumentų. Tačiau iki šiol aš tokių dokumentų nemačiau. Vienintelis pažeidimo atvejis, apie kurį žinau, yra susijęs su oro kondicionieriais Merci. Bonsoir, euh, monsieur Berry. Labas vakaras, ponė Ferhoigenai. Kalbant apie tai, kaip parlamentarai vertina komisiją, tai tai, kiek ji įgyvendina savo misiją, būtent rengia teisės aktą, prižiūri, kiek jis yra įgyvendinamas ir parenkamos tam tikros kompetentingos institucijos, kurios e, siūlo geriausią teksto variantą, uh, kuris geriausiai atitiktų teisėkros ir technologijų reikalavimus ir tada reikia prižiūrėti, kiek yra jis pritaikomas tas esės aktas pagal komitologijos procedūrą. Kitas dalykas, mano klausimas labai paprastas. Ar jūs matote, kad komisar, manote, kad komisarų kolegija yra atsakinga už, yra atsakinga administracija? Iš esmės taip, aš taip manau. Bendrai visuomenė Briuselėje. Ir jūs taip pat Europos parlamente. Jums tikrai labai, na, patinka, kai komisija ir komisarai būna atsakingi už tai, kas vyksta jų administracijoje. Ir mm, man nereikėtų matyti, netgi teikti, kad yra dalykų, uh, kurių komisaras negali įtakoti ir neturėtų įtakoti, jeigu tai yra susiję su pinigais ir panašiai, tam tikrose srityse mes įtakos neturime. Ir man atrodo, kad mes turėtumėme gilintis į komisijos vidaus vidinės organizacijos klausimus ir kaip tą reikėtų prižiūrėti ir panašiai. Jūs tikriausiai prisimenate, kad aš buvau vienintelis, kuris prieš daugybę metų tą bandžiau padaryti, gilintis į tą administraciją. Komisija, kol komisija laiko save vienintelę instituciją, yra sudėtinga kažkam prisimti atsakomybę už konkretų komisarą ir konkrečiam komisarui labai sudėtinga prisimti atsakomybę už tai, kas vyksta konkrečiame generalinėme direktorate. Žinau, kas ten vyksta, bet prisimti atsakomybę yra sudėtinga. Antras klausimas. Šiandieną jūsų klausydamėsi, klausydamėsi ir jūsų atsakymuose į klausimus. Jūs pats dalyvavote galybėje klausimų ir anksčiau ir Aišku, tie, yra žmonių, kurie gerai nusimano automobilių pramonėje. Ir 2003 metais, galbūt dar prieš tai, kai buvo e, atliekami tie laboratoriniai testai ir buvo aišku, kad jie netitinka realybėje gaunamų rezultatų ir taip pat buvo taikomos išlygos e, išreguliavimo įrangai ir panašiai, naudoti ir panašiai ir kad jūs būtent konkrečiai apie tai nebuvote informuotas, taigi galiausiai 2000. Taigi mano klausimas paprastas. Ar jūs manote, kad jums nepakankamai buvo teikiama informacija, jums nepakankamai tarnavo jūsų administracija, jūsų darbuotojai? Nepakankamai jums um, pateikė informacijos ir paramos. Ne, aš nemanau, nemanau visiškai taip. Priešingai, Aš labai džiaugiausi kolegų kompetentingumu mano generalinėme direktorate, ypatingai turiuomenė tuos, kurie rengė reglamentą dėl automobilių ar įvairius taisyklės automobilių srityje ir aš tikrai neturiu jokių priežasčių e, manyti kitaip. Ačiū. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, aš irgi kalbėsiu vokiškai, norėčiau uh, padėkoti Jums už tai, kad atvykote. Man susidaro įspūdis, kad vyksta su Jumis diskusija. Tačiau iš principo mes kalbame apie tai, ko nežinojome tuo momentu. Čia tai susijęs su tam tikrais politiniais aspektais, kodėl kažkas nebuvo padaryta, kodėl buvo vienas ar kitas dalykas nepadarytas prieš dešimt metų, kodėl nebuvo imtas atitinkamų priemonių. Ir kodėl nebuvo priimti tam tikri teisės aktai tuo metu, bet aišku, jūs sakėte, kad jeigu tuo metu būtų, būtų turima ta informacija, viskas būtų padaryta kitaip. Ir viskas būtų daroma visiškai skirtingai. Tai yra panašu ir į tai, ką mes girdėjome Lenkijoje, kai, ką kalbėjo Kačinskiai, būtent, kad jeigu būtume žinoję, būtume padarę kitaip. Tai man atrodo, kad šiandien tai yra pagrindinis išsakomas argumentas. Tačiau dabar su turimomis žiniomis, kurias jūs turite ir kurias mes surinkome pastaruoju metu ir visa tai, kas įvyko ir visa ta turima informacija, Ką būtų galima padaryti ateityje, kad komisija ir komisarų kolegija, žmonės, kurie dirba komisarams, kad viskas vyktų taip, kad vartotojai Europoje galiausiai būtų apsaugomi. Apsaugomi nuo to, kad trūksta kartais aiškumo, kad trūksta sažiningumo, kad žmonės kad žmonėms nereiktų sudurti su tomis problemomis. Na, dėkoju Jums už klausimą. Na, čia mes, aišku, galime įsitraukti politinės diskusijas apie tai, bet esminis lemiamas klausimas, svarbiausias klausimas yra ką būtų galima padaryti ateityje. Taip jūs klausėte konkrečiai, ką mes galėtumėme padaryti ateityje, kad taip nenutiktų. Tai šiuo konkrečiu atveju tai nėra problema. Ne, problema nėra ta, kad nebuvo perduota informacija komisijai ar panašiai, ar komisijoje nebuvo pateikta informacija, kad buvo kažkokių komunikavimo problemų ir panašiai. Ne, čia problema yra ta, kad buvo aiškiai pažeisti teisės aktai. Ir to turime nepamiršti. Būtent, kad įmonė žinojo, kad teisėkros nuostatų nebuvo laikomasi, kad ribinės vertės nustatytos reglamente nebuvo jų laikomasi. Ir ta konkreti konkreti bendrovė įmonė bandė sukčiauti ir taip išspręsti tą problemą. Ir kokiu tai turės politinių padarinių ir tolesniam komisijos darbui, kaip ji, kokias išvadas ji padarys, tai net nesusijęs su šiuo. Su, su tuo dalyku mes kalbame apie įmonę bendrovę, kuri pažydė įstatymą ir viskas. Ir aišku, kontrolės sistemos turi būti įdėktos, bet čia konkrečiai yra sukčiavimo atvejis ir tiek buvo sistemoje spragų, sistemoje buvo problemų ir dėl to buvo užsimta sukčiavimu. Aš viena iš paskutinių kalbėtojų, tai gal irgi daugiau paliesiu ateities klausimus. Tas skandalas nebuvo išsiaiškintas e, Europoje, nevyriausybinės organizacijos JAV išvelgė tas sistemos problemas. Taigi, taip, iš tiesų tai reiškia, kad tai yra sistemos klaida negalime to nuneikti ir aš manau, kad ir čia komisija su to susijusi, ir valstybės narės, ir automobilių pramonė, visi šioje sistemoje su tuo yra susiję. Ir žvelgiant į ateitį, mes dirbame IMCO komitete dabar dėl ties nauja tipo tvirtinimo procedūra, kaip mes galėtume tą sistemą patobulinti, kad, pavyzdžiui, jeigu kažkas sukčiaus ateitie, kad mes išsiaiškintumėme ES apie tai, o ne JAV. Ar turite kokių tai minčių, kaip tą būtų galima padaryti? Kaip mums reiktų keisti teisės aktus tam, kad mes įtaresni būtumėme? Aš sutinku su jūsų išvada, kad mes būtent turime turėti galimybių atskleisti tokius sukčiavimo atvejus. Ir be jokios abejonės turime, aišku, atlikti kur kas veiksmingesnius testus ateityje. Taip, kalbant apie testus ir atsakomybę valstybėse narėse, Europos atsakomybę tenkančią komisiją, aš manau, kad visos dalys toje sistemoje uh, turi prisimti savo atsakomybę. Visi čia kalti. Tai nėra vien tik tai testavimo metodų problema. Valstybės narės, aišku, turi gyvendinti tai ir turi kontroliuoti ir stebėti, o ne komisija tą turi daryti. Bet pats veiksmingiausias ir saugiausias būdas būtų įdėkti tinkamą testavimo sistemą. be tokios sistemos ir be veiksmingos testavimo sistemos yra kur kas lengviau užsimti sukčiavimu. Tai tuomet valstybės narės e, turėtų geriau atlikti rinkos priežiūrą ir pačios išsiaiškinti apie tokius atvejus. Na, bijau, kad čia kažkaip ko mes ir negalime padaryti kaip ES institucijos. Mes, e, kažin, kiek čia įtakoti tų klausimų negalime. Nes tai, apie ką jūs kalbėjote, tai susijęs su esminiais dalykais, su ES pobūdžiu, pagrindais, nes ES neturi tokių administracinių substruktūrų, kurios galėtų išspręsti tokias problemas. Yra federalinės valstybės, yra valstybės narės, kurios dalyvauja sprendžiant šį klausimą ir jos turi administracinės struktūras ir gali tą padaryti. Bet mes neturime to ES lygmenių, kalbant apie konkrečiai uh, įgyvendinimą. Tai jau yra valstybių narių kompetencijos klausimas. Na ir aišku, reikia suprasti, kad įgyvendinimas, bendrijos teisės aktų įgyvendinimas, tai nėra, jei noriu darau, jei nenoriu nedarau, tai yra prioritetas, tai yra prioriteto klausimas teisės aktų įgyvendinimas. Ir aišku, valstybės narės turi tai suprasti ir suprasti, kad įgyvendinimas, bendrijos teisės aktų įgyvendinimas yra būtinas ir tą turi, tą reikalinga daryti. A, ačiū pirmininkė šiek tiek vėlų, bet norėčiau grįžti prie praeities, prie tipo tvirtinimo sistemos. Ir pirmasis klausimas štai koks. Kaip atsirado ta idėja automobilių gamintojų savi testavimo tokie, ta, ta idėja, iš kur jinai atsirado? Tai yra toks bendras principas, kalbant apie vidaus rinkos teisės aktus. Tai yra tas savi sertifikavimo principas, Ir tada, aišku, gamintojai yra visiškai aišku, kad produktas atitinka įvairius ES standartus. Tai yra vienas vidaus rinkos e, principų. Na, o automobilių pramonėje čia yra įvairių labai aspektų, elementų. Ir e, aukštų pareigūnų grupėje Kars 21 konkrečiai e, daug buvo dirbama ties šiuo klausimu ir buvo keliami klausimai apie tai, kur, kokiuose sektoriuose savitestavimas gali būti pritaikomas, ar kokie tai kiti testavimo būdai gali būti pritaikomi. Taigi čia yra ištisas sąrašas. Būtent kokiais konkrečiais atvejais ta procedūra turi būti taikoma. Taip, aš mm, čia turiu menį kas 21 grupę, nes čia vartotojai, tie, kurie perka tos automobilius, yra, turi specifinių interesų. Ir IMKO komitetas e, irgi rūpinasi vartotojų interesais. Vartotojų balsas irgi turėjo būti išklausytas, ypatingai kalbant apie tipo tvirtinimą, nes vartotojų interesas čia didžiulis, o ten Kars 21 grupėje vartotojų atstovas buvo tik vienas. Na taip, vartotojai turi būti įtraukiami, bet prieš pateikiant pasiūlymus dėl teisės aktų, visi suinteresuoti asmenys yra įtraukiami į konsultacijas. Tačiau Kars 21 grupės atveju, čia reikia aiškiai pasakyti, kad teisės aktai buvo siūlomi ir buvo pravestos plačios e, konsultacijos su suinteresuotomis grupėmis. Uh, E, aplinkosauginiai klausimai, vartotojų klausimai. Ar jūs neapgailestaujate dabar žvelgdamas į praeitį, kad nebuvo išklausytas balsas e, tų, kurie jūs supo artimiausiai? Aš galiu tik jūs patikinti, kad Kars 21 grupėje aplinkosaugos lobistų atstovų. Tai tikrai buvo daug. Ir vartotojų buvo, ir jų balsas irgi buvo išgirstas, ir taip pat e, profsąjungų e, e, balsas irgi buvo išgirstas. Pone Ferhoigenai, aš šiek tiek esu sunerimusi. Jūs kaip buvęs komisaras mums perskaitėte angliškai tekstą, kurį net ne jūs parašėte, perskaitėte Europos komisijos vardu tekstą. Mane šitai šiek tiek šokiravo ir aš dar norėčiau uh, štai ką pasakyti. Jūs sakėte, kad komisija nepasiūlė iš esmės mažinti NOx emisijų savo Euro 5 teisės aktų projekte, nes nebuvo tam technologijų. Kalbant apie komisijos poveikio vertinimą, jūsų komisijos poveikio vertinimą ir konkrečiai apie technologijų kainą, NLT ir kitų technologijų kainą. 213 eurų vienam automobiliu, taigi mano klausimas paprastas ar re, reali priežastis nėra ta, kad komisija tiesiog manė, kad ta technologija per brangi, reikalaujant, kad gamintojai dėktų tas sistemas automobiliams ir dėl to atsisakė sumažinti NOx emisijų lygį. Čia gal nesusipratimas įvyko. Aš sakiau labai aiškiai, kalbėdamas apie tai, kodėl Euro 5 ir Euro 6 standartus dėgiant iš pat pradžių komisija nepateikė tų pasiūlymų dėl tų technologijų. Ir kalbant apie Euro 6, tai čia pagrindinė priežastis buvo ta, kad nebuvo poveikio vertinimas atliktas ir taip pat 2005 metais tas pasiūlymas buvo rengiamas ir tuo metu nebuvo tos technologijos, dėl to Euro 5 ir Euro 6 iš pat pradžių tuose tie, netapo tiesiekros pasiūlymais dėl to, kad nebuvo technologijų. Nuo 2006 metų, 2006 pradžioje aš parlamentui aiškiai pasakiau, kad Euro 5 ir Euro 6, kad dėl jų bus deramasi kaip dėl paketo. Na, man atrodo, kad mes nesutinkame su to, kai jūs sakote, kad nebuvo vertinimas atliktas. Aš manau, kad tikrai buvo atliktas vertinimas ir tada kitas klausimas, nu, ponė Ferhoigenai. Jeigu jūs būtumėte šiandien komisijos narys, atsižvelgiant į Volkswageno skandalą, ar jūs pradėtumėte pažeidimų procedūrą toms valstybėms narėms, kurios, tai valstybei nariai, kuri būtent gamino tos automobilius? Aš nemanau, kad kaip buvęs komisaras galėčiau atsakyti tokį klausimą. Aš tikrai nemanau, kad būtų sąžininga, atsižvelgiant į, į, tas, į tuos kolegas, kurie dabar dirba, kolegus, kolegas, kurie dirba komisijoje, kurie yra atsakingi už tuos klausimus, jų atžvilgių nemanau, kad būtų sąžininga man atsakyti į tokį klausimą ir pasakyti, kad jeigu aš dabar būčiau komisaras, tai padaryčiau už tai tą ar aną. Aš nemanau, kad yra man sąžiningai užduotas klausimas. You're entitled to, to give that answer, Mr. Commissioner. Um... Ačiū gerbamas komisarė, tikrai teisingas jūsų atsakymas jau ir taip vėlu, kad nuoširdžiai norėčiau padėkoti Jums už tai, kad atvykote pas mus šiandieną. Ačiū, kad atsakėte į tiek daug klausimų, be abejo, nemažiau jų liko ateičiai, tačiau tikiuosi, kad bus kitų posėdžių, kitų klausimų ir kitą pirmadienį vyks e, klausimas su ponu Patočniku ir e, Tajani. Ačiū ir iki pasimatymo.